So, colleagues, friends, can we... Gerbėmiai kolegos, aš manau, kad mes galime pradėti. Dėl rezoliucijos projekto prašom renkti projektą ne salėje. Ačiū, nes mes tuoj susisieksime su New Yorku. Ir mūsų pirmas klausimas pagal darbo tvarkę yra delegacijos ryšiams su Iranu pirmininkės Tarijos Kronberg atsiliepimai dėl vizito į Teheraną. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, bet salėje per didelis triukšmas. Prašyčiau tylos. Gruodį delegacija lankėsi Teherane ir ryte, aš žinau, kad jūs šiandieną susitikote su iraniečių Sakharovo premijos laureatu, kuris praėjusiais metais buvo paleistas iš kalėjimo. Taip pat su Irano delegacija vyko keli susitikimai, keli posėdžiai, aišku, mus domina viskas, bet labiausiai domina žmogaus teisų padėtis Irane. Prašom žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes daug turime panašumų ir mes bent jau šešerius metus uh, stengiamės, galų gale gavome rezultatų, kai atsirado naujas pirmininkas. Taigi į Iraną vykome gruodžio mėnesį. Nevejotina, kad pirmiausia, mes norėjome atnaujinti dialogą su Irano parlamentu, nes šešerius metus niekas nevyko. Tačiau Kitas mūsų delegacijos uždavinys buvo išsiaiškinti, ar įmanoma atvirai su Iranu šnekėtis apie žmogaus teisės susidarius naujai situacijai, naujai padėčiai. Aš dar papasakosiu apie žmogaus teisų tarybos darbą šioje srityje. Aišku, mes susitikome su NVO atstovais keletas dalykų, kuriuos noriu pasakyti, kad jūs įsivaizduotumėte, kokiomis sąlygomis mes dirbome Irane. Pirmiausia, po naujo prezidento rinkimų atsirado pokyčių ir geresnės vilties atmosfera ir panašu, kad izolacija, ko gero, gal ir pasibaigė. Bet jūs neturėtumėte galvoti, kad viskas yra ne klostosi gerai. Padėtis gana sudėtinga, labai daug įvairiausių spekulacijų ir e, melagyšių, nes e, kietos linijos šalininkai vis dar yra valdžioje, ir juos remia aukščiausi vadovai, stengiamasi grįžti atgal, nors juos spaudžia. Valdžia, nežinau, ar žinote, bet vakar buvo 31-osios revoliucijos metinės, tai Herane vyko demonstracijos ir gerai, kad ten jau yra iniciatyvų žengti kitų kelių, bet demonstrantai nešė labai Um, skirtingos žinios transparantus. Ir buvo tokių, kurie pasisakė už brandolinį technologijų išsaugojimą ir kovą su jungtinėmis valstybėmis. Taigi padėtis tokia delikati. Ir labai daug neiškių dalykų. Jūs galite įsivaizduoti. Foreign minister who šalis, kurioje Twitter socialinis tinklalapis yra uždraustas ir a, pirmasis, kuris pasiuntė žinia apie susitarimą, o iranėtis ir kad tam, kad visi pastebėtų. Dar porą bendrų pastabų prieš pereinant prie žmogaus teisų padėties. Mes su visais, su kuriais susitikome Irane, kalbėjomės žmogaus teisų klausimų, moterimis, parlamentarėmis, kitais parlamento tariais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir taip toliau. <clears throat> Ir visada kilo vienoda reakcija, tai yra dvigubų standartai, dvigubų standartų klausimas kodėl Iranas visada yra išskiriamas, kodėl uh, daugiausiai dėmesio skiriama Iranui, kad jis e, neatsisako mirties bausmės, nors mirties bausmė yra taikoma kitose šalyse. Jeigu kalbama apie demokratiją, sako iraniečiai, tai kodėl būtinai apie liberaliją demokratiją. Kiekvieną kartą kilo moterų teisių klausimas ir visada buvo teikiamas Saudo Arabijos pavyzdys, kur moterims draudžiama vairuoti automobilį. Taigi e, girdėjome, kad tarptautinė bendruomenė neteisingai kritikuoja Iraną ir visi šie klausimai tikrai vyravo visose susitikimuose. Dabar dėl žmogaus teisų. Aišku, mes susitikome su įvairių politinių frakcijų, partijų atstovais ir um, žmogaus teisų pakomitetis tikriausiai turėtų uh, pradėti dialogą žmogaus teisų klausimais, atlikti e, tyrimą, ar įmanoma tokį dialogą pradėti. Mes e, susitikome su žmogaus teisų e, taryba, joms vadovavo broliai Laričianiai. Vienas yra globėjų tarybos atstovas, o kitas gana iškilus parlamento narys. Mes susitikome su uh, teisėjais ir išgirdome iš karto iš e, vieno iš brolių, kad jisai yra kietos linijos šalininkas ir stengiasi daryti įtaką savo šalyje. Tai svarbus momentas. Mes norėjome iškelti žmogaus teisų dialogo klausimą. Jūs žinote, kad kai ponas Katami tapo prezidentu 2000 metais mes pradėjome tą dialogą, tačiau dėje jokių rezultatų jis nedavė. Ir va ta prieš istorija, jinai dar pakankamai gyva atmintyje. Ponas Derifas kreipėsi, sustiko su Catherine Ashton New York'e praėjusį mėnesį ir um, irgi minėjo žmogaus teisų klausimais dialogą Bet jeigu mes kalbame apie dialogą, reikia galvoti, koks tai būtų dialogas. Mes to klausėme ir iraniečių. Nes pradėti dialogą yra sveikintinas dalykas, bet pirmiausia reikia, kad abi pusės išklausytų viena kitą. Ir suprantama, kad tokiam dialogui neturi būti keliamos iš ankstinės sąlygos. Kai kalbame apie standartų, kai kalbėjome apie standartus, tai girdėjome kaip atsakymą kad um, Irane žmogaus teisės suprantamos kitaip, ne taip universaliai kaip um, likus, kaip demokratinėme pasaulyje. Ir uh, žmogaus teisės yra nuolatos tobulinamas procesas, bet nėra universalių žmogaus teisių. Ir mums buvo teikiami pavyzdžiai, kaip keitėsi žmogaus e, teisių padėtis pačioje Europoje. Taigi atvirumas jis tikrai buvo ir po to, kai žiniasklaidoje labai daug pasirodė informacijos apie tokį dialogą, apie jo galimybę, kaip jis vyks. Kilo klausimas, ar pajėgs abi pusės išklausyti vieną kitą. Jeigu pradė dialogą, kyla toks klausimas, su kuo reikia kalbėtis. Irano pusė pakvietė jungtinių tautų vyriausiai galiotinį žmogaus teisės klausimais, ponia Pilai, bet ji neatvyko į Teheraną ir manau, kad jos komentarai neteisingai bu, gali būti interpretuojami. Bet ji planuoja vykti į Iraną. Dar vienas dalykas – Aš kalbėjausi su ponu Sahidu prieš išvykdama iš Irano, tai yra specialusis jungtinių tautų įgaliotinis žmogaus teisų klausimais Irane, jam nesuteikė galimybės atvykti į Iraną dėl keletos priežasčių, bet viena iš tų priežasčių yra ta, kad jo uždavinys yra tik žmogaus teisų padėtis Irane ir e, tokiu būdu Iranas tarsi išskiriamas iš kitų šalių. Mes svarstėme ES specialaus įgaliotino paskirimą Irane ir aš jį e, informavau apie mūsų vizito rezultatus Ir e, ponas Lambertinį taip pat yra e, tas asmo, kuris e, galėtų lankytis Irane. Žmogaus teisų taryboje vyko išsami diskusija dėl mirties bausmės taikymo. Du dalykus reikia pasakyti. Pirmiausia, tai yra nusikaltimai susijęs su narkotikais. 80 procentų e, atveju mirties bausmė skelbiama tada, kai nusikaltimas susijęs su narkotikais. Ir kai mes tą klausimą palėtėme, tai iraniečiai sakė, kad tikriausiai taip neveiksminga ta mirties bausmė matyti yra. kiek plačiai visuomenė svarsto mirties e, bausmės klausimą. Na, ne, sunku pasakyti, jis yra svarstomas ir iš dalies bent jau visuomenė pasisakytų už mirties bausmės panaikinimą. Kitas dalykas, Europos Sąjunga bendradarbiauja su Iranu kovos su neteisėta narkotikų apyvarta srityje. Ir Danai, pavyzdžiui, remia projektą šioje srityje ir stengiamasi, kad mirties bausmės būtų atsisakyta už su narkotikai susijusius nusikaltimus. Galbūt Iranas bendradarbiaus ir atsisakys tos mirties bausmės, už nusikaltimus susijusius su narkotikais ir parodys daugiau noro bendradarbiauti kovoje su neteisėta narkotikų apyvarta. Mes iškėlėme dar vieną klausimą, tai yra pono Musavir Kerubi. Klausimai jie yra žaliųjų judėjimo vadovai 2009 metais buvo kvalifikuoti jie kaip nusikalteliai ir apkaltinti nusikaltimais valstybei. Abu buvo suimti, bet e, jų teismas dar neįvyko. Kai mes iškėlėme šį klausimą, ponas Laridžani pasakė, kad teismo procesas turėtų prasidėti. Ir arba jie turi būti nuteisti, arba jie turi būti paleisti. Mūsų nuomonė. Ir ponas Kerubė, įvyko tam tikrai pakeitimai, ponas Kerubė, jam buvo pritaikytas, ponui Kerubė buvo pritaikytas namų areštas. So again, uh, ir prieš dvi savaitės jį paleido namo. Aišku, gal yra problemų, bet jas visada galima svarstyti. Kaip Barbara sakė, mes susitikome su ponu Panahaim, ponu Sutuber. Buvo labai įdomu su jais susitikti. Graikų ambasada suteikė galimybę, a, suteikė patalpas šiam susitikimui ir Irano oficialus pareigūnai nu, iš dalies ignoravo tą susitikimą, nes parlamente, Irano parlamente buvo kalbama kas turi teisę atvykti į tą susitikimą, kas atsakingas už susitikimo organizavimą. Ir Graikijos ambasados atstovas buvo iškvestas į Irano užsienio reikalų ministeriją, kad pateiktų paaiškinimus ir atsakytų į klausimus. Uh, aš taip įsivaizduoju, kad Irano užsienio reikalų ministerijos atveju tai buvo įprastinė procedūra. Pane Sotudė. Mes uh, konsultavome su ją dėl to, kokius klausimus užduoti žmonėms, kodėl, pavyzdžiui, uh, politinius um, kalinius teisė revoliucijos teismas, o ne baudžiamasis teismas, nes mums tai atrodo problema. Ir problemos buvo aiškiai išsakytos. Mes taip pat kalbėjomės ir apie žmogaus teisų tarybą ir buvo aiškiai pasakyta, kad politinių kalinių nėra Irane. Ir Yra žmonės, kurie padaro nusikaltimus ir tos nusikaltimus gali daryti remdamiesi ir politiniais motyvais, iš politinių paskatų. Ir tada egzistuoja jau procesas, pagal kurį byla patenka arba į revoliucijos teismą, arba į baudžiamąjį teismą revoliucijos. Teismas paprastai teisė tuos, kurie kaltinami terorizmo aktais. ir um, nebuvo parodytas koks nors noras, ką nors keisti iš Irano pusės. Taip pat ehm, Iranas nesutiko su tą informacija, kurią mes turime apie Bihaim. Ir ehm, su mumis nebuvo kalbama į to klausimą, nes nepripažįstama tokia religija. Aš tikriausiai gal daugiau pasakoju apie kitus dalykus, netiesiogiai apie žmogaus teisę. Bet noriu pasakyti, kad mes susitikome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, moterų nevyriausybinio organizacijų atstovais. Ir jungtinių tautų atstovas pateikė dokumentą, kuris um, pažymi, kad dabar nevyriausybinės organizacijos jau gali dirbti, jų skaičius auga ir Jungtinių tautų atstovas pažymėjo tai kaip pasikeitimą. Mes kalbėjome su Jungtinių tautų atstovu apie sankcijų poveikį. Iranas tiesiai susijęja sankcijas su žmogaus teisių pažeidimais ir um, Pavyzdžiui, dėl sankcijų trūksta medikamentų. UNICEF atstovas sako, kad paprastai vakcinos skiepams yra perkamos neįprastiniais kanalais. Jie perka uh, per aplinkinius kelius už savo pinigus ir jiems labai sudėtinga gauti vakciną skiepams, nes jeigu, pavyzdžiui, kiltų poliomielito epidemija ir ne, tai reikėtų labai ilgai dirbti, kad būtų panaikinta poliomielito rizika. Nebejotinai sankcijų kontekste kalbėjome ir apie Afganistano pabėgėlius, nes mm, aišku, kad silpniausiai labiausiai nukenčia buvo paminėti gatvėse gyvenantis vaikai ir moteris. Ir iš tiesų Irano visuomenė tai priima kaip didžiulę gėdą. Ir nors bandoma visai uždangstyti tą problemą, tačiau jinai dėja egzistuoja. Ačiū, Tarija, už informaciją. O kaip tas asmo, kuris paskelbė, kad yra kietosios linijos šalininkas, kaip Suomija tai žiūri. Nu, mes ir savo delegacijoje turime kietosios linijos šalininkų. Gerai, man kyla keletas e, klausimų. Jūs e, tikrai įdomių dalykų papasakojate apie susitikimą su Panahim, Nasinotutei. Ir gal būtų gerai informaciją patalpinti tinklalapio svetainėje skirtoje Sakarovo premijos laureatams. Reikia apie tai pagalvoti. E, šiandien ryte mes aptarėme pasirengimą žmogaus teisų tarybos posėdžių į Ženevoje ir taip pat išgirdome, kad e, žmogaus teisų padėtis Irena e, yra prioritetinis klausimas, įskaitant ir Europos Sąjungą ir jie pakvietė Nadir Pilar atvykti. Ir mums buvo bandoma paaiškinti, dėl kokių priežasčių nekviečiamas specialus įsigaliotinis, bet e, teikiami argumentai visiškai prieštarauja pačiai vyriausiai galiotinio koncepcijai. Na, aišku, lauksime posėdžių Ženevoje ir pažiūrėsime, ar Pilar atvyks. Ir tai gal siejasi su klausimu, kurį norėčiau užduoti EIVT. <clears throat> Kiek jūs esate pasirengę ar pageidaujate pradėti dialogą su Iranu? Kiek toli pažengėte link to dialogo? Aišku, dialogas žmogaus teisėmis pirmiausia yra apie žmogaus teisės, o ne apie tų teisių universalumą. Bet jūs minėjote, kad jie atmeta universalumo klausimą ir kalba tik apie savo žmonių teisės. Jeigu ES rimtai ketina pradėti dialogą, Tai tada būtų įdomu išgirsti, ar yra kažkokie kriterijai nustatyti, ar gairės ir kokie klausimai galėtų būti aptariami. Ir kiek man žinoma, aišku, gal mano informacija netiksli, bet aš suprantu, kad Europos, sang, Europos Sąjungos sankcijos sąryšyje su žmogaus teisėmis vis dar tebe galioja, nes žmogaus teisės yra pažeidžiamos, ne, yra. Uh, išaldyti Londono bankuose pinigai, taip pat ir turtas Londone. O jūs sakėte, kad Irano pusė visą tai sieja su brandolinių technologijų kūrimu. <clears throat> Taigi, ką jūs galvojate apie ES e, galimybę atsisakyti sankcijų ir kada būtų galima atsisakyti? Kitas dalykas, ponas Roberto, kuris dirba EIVT ir atsakingas yra už Iraną, nedalyvauja čia. Ar dalyvauja? Ponas Omi, prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Išorės veiksmų taryba yra pasirengusi išanalizuoti žmogaus teisų dialogo su Iranu ypatumus. Pirmiausia, esame numatę vyriausiosios įgaliotinės Ashton apsilankymą Teherane. Ji paskelbė apie norą ten nuvykti, dar datos kol kas neturime, bet e, manau, kad gan greitai tai vyks. Ir taip pat jį ketina aptarti užsienio ministro Zarif siūlymą dėl žmogaus teisų dialogo su ES ir pabandys suprasti, ką konkrečiai turi omeny iraniečiai, siūlydami šį dialogą ir po to šiais teismų tarnyba pradės pamastymus apie tai, kaip būtų galima elgtis toliau. Ir galbūt ponas Lambrinidis bus ar kažkoks kitas ES pasiuntinys nusiustas. Nusiu, kad būtų tokie įžanginiai pokalbiai pradė, pradedami, bet e, aš suprantu, kad kol kas e, etapas yra preliminarus. Ir taip pat norėčiau priminti, kad turime ES gairės dėl žmogaus teisų dialogo, e, kurių turime laikytis. Ir šios gairės yra susijusios ir su kitos pusės noru vesti prasmingą dialogą ir tas noras turi būti patikrinamas prieš pradedant tą dialogą. Taigi tiek pradžioje norėčiau pasakyti. Po ponios Ašten vizit gal gausime daugiau, vizito gausime daugiau informacijos. Taip pat branduolinės sankcijos jos vis dar galioja. Nėra ketinimų jų atsisakyti, priešingai tarybos darbo grupė dabar peržiūri tų sankcijų sąrašą, konkrečių asmenų ir subjektų sąrašą. Tai tiek. Ačiū. Thank you. And I... Dėkoju. Ir kiek suprantu, jūs rengėtės baronienės Ešton vizitui į Teheraną ir aš manau, kad bus daugiau idėjų apie tai, kaip įgyvendinti tas gairės. Nes vienas dalykas yra išklausyti iraniečių, ko jie nori iš to dialogo, bet jie turi išklausyti ir tai, ko mes norime, gal kažkokius tai minimalius turime irgi reikalavimus parengti. Ir dar trumpai tarė. Again, just say... Labai trumpai. Aš manau, kad reikalingas pragmatiškas požiūris ir aš manau, kad ir gairėse bus atsižvelgiama į tai, kad dirbame su visuomenė, kurios padėtis yra labai jautri. Ir kad čia atsiveria galimybės dirbti su Iranu ir kažką įmanomai pakeisti. Trumpai dėl sankcijų tiesa. Nėra panaikintos žmogaus teisų sankcijos ir norėčiau pabrėžti, kad labai nedaug sankcijų dabar yra apskritai panaikinta, pasirašta laikinai susitarimą, tik tai e, naftos. E, mobilių srityje Taigi pagal tą laikinai susitarimą buvo tik minimaliai panaikintos sankcijos ir prie jų galima grįžti bet kuriuo momentu, jeigu iškils naujų problemų. Sududam panachė klausimas. Mes nerimaujame, kad gali būti imtasi neigiamų veiksmų po visos žiniasklaidos pateiktos informacijos buvo negatyvių dalykų. Buvo įsiveršta jos būta. Ir taip pat buvo pasirodė tokios informacijos žiniasklaidoje, kad mes 25 tūkstančius dolerių kaip Sakarovo premiją jai įteikėme, gal dėl to buvo įsiprauta jos būta. Kalbėjome su žurnalistais, jie sako, kad sutudu, sutudi pasirodė televizijoje, televizijoje atvirai e, kalbėjo tenais, taigi tai rodo, kad ji nėra kalėjime. Ačiū dar jiems. Ačiū, kad atvykote ir kad pasidalijote su mumis informaciją apie apsilankymą. Ir e, įsivaizduoju, kad rudenį turėsime daugiau progų grįžti prie žmogus teisų padėties aptarimo Irane. Tačiau džiaugiamės, kad jau šiek tiek matome pozityvių įvykių ir prisimenu, kad praeitais metais buvo gavome kitokios informacijos. Šiek tiek vėluojame, bet tikiuosi, kad ekspertai New York'e vis dar laukia mūsų. Kągi, dabar keisimės nuomonėmis dėl kampalos pakeitimų susijusių su agresijos nusikaltimu. Šiais metais minėsime šimtasias pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinės ir 75 metai po antrojo pasaulinio karo praėjo, taigi tai yra labai puikus momentas dabar apie tai kalbėti, kalbėti apie tas galimybės tartutinio baudžiamojo teismo e, jurisdikcija, tai buvo Kampalos pakeitimų dalis, e, būtent kur kalbama apie agresijos nusikaltimus Ir taip pat atinkamame teismo sprendime teigiama, kad inicijuoti agresijos karą yra ne vien tik tai tarptautinis nusikaltimas, bet ir aukščiausias įmanomas tarptautinis nusikaltimas, kuris nuo kitų karo nusikaltimų skiriasi tik tuo, kad jame yra sukaupiama labai daug blogio. Kampaloje 2010 metais vyko kelios konferencijos ir buvo patvirtintos nuostatos, pagal kurią tarptautinis būdžiamasis teismas gali vykdyti savo jurisdikcijas teisiant dėl agresijos nusikaltimų. Ir tokia jurisdikcija buvo nuspręsta aktyvuoti kuo galima greičiau. Ir šis pasiekimas buvo labai palankiai sutiktas e, tarptautinės teisės specialistų siekiant saug, pasaulinio saugumo ir taikos. Pirmąjį kartą istorijoje nepriklausomas tarptautinis teismas turi įgaliojimų traukti baudžiamojom atsakomybėm nacionalinius lyderius, neteisėtai naudojant jėgą kitų valstybių atžvilgių. 30 reikalinga valstybių, kad jos ratifikuotų šį, sus, šį susitarimą ir tokiu būdu ši sistema dar taip pat turi būti priterinta prie tarptautinės būdžiamosios teisės. Kampala pakeitimų nuostatos įsigalios tik tuomet, jeigu bus ratifikuotos. Europos parlamentas nekarta pritarė tam, kad šie pakeitimai būtų ratifikuoti ir kad jie įsigaliotų. 2011 m. lapkričio mėnesį mes priėmėme rezoliuciją, kur pasveikinome Kampalos pakeitimų prieimimą, įskaitant ir nusikaltimą susijusį su agresija. Taip pat 12 metų balandžio mėnesį patvirtinome irgi savo rezoliuciją dėl tarptautinio baudžiamojo teismo įgaliojimų. Ir tos rezoliucijos yra pateiktos su dokumentų paketais. Mūsų kadencija eina į pabaigą, tačiau kadangi esu iš žaliųjų frakcijos, aš susisiekiau su įvairiais parlamentarais, kad iki kadencijos pabaigos mums pavyktų patvirtinti rezoliuciją dar galbūt šiais metais ir pažymėti 75-asias antro pasaulinio karo pradžios metinės, kad e, vėlgi daugiau būtų skiriama dėmesio tiems pakeitimams, kad jie būtų ratifikuoti, kad juos ratifikuotų ir valstybės narės, bet galiausiai pažiūrėsime, kaip viskas veiks praktikoje. Dabar Turime du kalbėtojus. Gerard Dyf iš Belgijos teisingumo ministerijos. Sveiki atvykę. Ponas Dyvė yra federalinis teismų bendradarbiavimo vadovas, bendradarbiavimo su tarptautiniu baudžiamo teismo atstovas ir taip pat rybos darbo grupės, kuri dirba su tarptautiniu baudžiamo teismu e, atstovas Ir taip pat Belgija neseniai ratifikavo Kampalos pakeitimus. Ir dabar jau yra septynios ES valstybės narės - Luksemburgas, Estija, Vokietija, Kipras, Slovenija ir Kroatija ratifikavusios šios pakeitimus. Po to išklausysime jūsų, jūs kalbėsite apie agresijos nusikaltimus ir Belgijos poziciją ir galiausiai puikiai žinomas asmuo, dr. Dok, daktaras Katin, kurį puikiai visi žinome parlamente. Labas rytas, Davidai. New York'e tikriausiai rytas. Arba laba diena. Dėkuoju ES delegacijai, kad padėjo mums surenkti e, šią videokonferenciją. Taigi parlamentarai siekiantis pasaulinių veiksmų. Šios organizacijos narių yra ir mūsų parlamentarų tarpe. Šimtas trisdešimt šimtų parlamentų dalyvauja šioje organizacijoje siekiant skatinti demokratiją, tai, kad teisinės valstybės principų, žmogaus teisės, lyčių lygybę, informuojant, mobilizuojant parlamentarus. Davidai, įsivaizduoju, kad jūs trumpai papasakosite, kokia dabar yra situacija su Kampalos pakeitimais ir agresijos nusikaltimais. Ir galbūt jūs taip pat papasako, papasakosite, ką mes galėtumėme padaryti, kad ratifikavimo procesas vyktų sklandžiai. Taigi prašau, žodis jums. Ačiū, ponia Lokbiller. Šie pakeitimai, kurie buvo patvirtinti Kampaloje, buvo labai plačiai pasveikinti ir palankiai sutikti ir buvo imtasi daug veiksmų. Ratifikavimo statusas štai koks. 13 šalių yra likščioliai ratifikavusios, o tam, kad įsigaliotų šie pakeitimai, reikia 30. Ar jurisdikcija bus aktyvuota tik po 17 metų? kai vyks pasirašysių valstybių susitikimas, trečdal, dviejų trečdalių reiks tam, kad jos pozityviai e, balsuotų ir tuo pagrindu būtų aktyvuota jurisdikcija. Taigi labai svarbu, kad tuo momentu jurisdikcija prasidėt, būtų, pradėtų galioti tik tai pasirašius 30 valstybei 16 metais tiksliau nuo 17 metų sausio pirmosios dienos, tuomet, kai bus surengta šalių konferencija, tuomet automatiškai teismo jurisdikcija pradės galioti. Teismo jurisdikcija gali veikti dviejopai. Pirmiausia, valstybės sutikimo pagrindu ir antra, priemus saugumo tarybos, jungtinių tautų hartijos 7 straipsnio pagrindu e, sprendimą. Pirmasis atvejs visiškai neproblematiškas, nes e, žinome iš ankstesnių būdžiamojo teismo intervencinių veiksmų Libijos atžvilgių ir panašiai. E, tai gali būti pritaikoma bet kokiai situacijai, kur kyla tarptautinių nusikaltimų, kai jeigu šalis aktifikuos jurisdikciją ir 30 valstybių iki 17 metų sausio pirmos dienos bus pasirašiusios pakeitimus, tuomet taryba gali pavesti tą klausimą teismui ir teismas analizuos tuomet, atliks tyrimą ir nepriklausomai nuspręs, ar nusikaltimai žmonijai, agresijos nusikaltimai gali būti svarstomi pačiame teisme. Gali būti pradėtas procesas. O dabar mes kalbame apie ratifikavimo reikšmę. Ratifikavimas leidžia apsaugoti kiekvieną iš 122 valstybių nuo tokių nusikaltimų. Nusikaltimas buvo įvardintas dar Nürnbergo teismų atveju. Buvo paskelbta Maskvos deklaracija 43 metais ir ten buvo aiškiai pasakyta, kad patys baisiausi nusikaltėliai antrajame pasaulinėme teisme turi būti patraukti baudžiamonė atsakomybė, atsakomybė už karo nusikaltimus. Taigi, Nürnbergo teismai ir Nürnbergo teismo pirmininko pareiškimai yra tas pagrindas, o dabar nuo to laiko ir buvo žiojėjo ta tokia didelė praraja, nes tarptautinė teisė buvo sustabdyta, nebuvo kurta toliau dėl šaltojo karo. Dabar būtų gerai pabandyti agresijos nusikaltimų kurstytojus ir nusikaltelius patraukti baudžiamon atsakomybėn. Ta būtų galima padaryti ir dabar, tačiau tai susijęs su tam tikromis problemomis, kalbant apie kampalos pakeitimus. 2011 metais Europos Sąjunga peržiūrėjo 2003 metų bendrąją poziciją dėl tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai yra svarbiausia priemonė siekiant Romos statuto sistemos universalumo ir tuo atveju ES yra svarbiausia tarptautinė organizacija siekianti ir ginanti šį teismą visame pasaulyje. Ir parlamentarai siekiant pasaulinės taikos organizacijos vardu norėčiau pasakyti, kad ES teisė čia yra labai svarbi. Tačiau Europos Sąjunga ne, neįtraukė kampalos pakeitimų į peržiūrėtą savo bendrąją poziciją. Ir taip atsitiko dėl to, kad buvo ginčių, nesutarimų dėl tam tikrų apibriešties padarinių, apibriešties, kuri buvo patvirtinta kampalos pakeitimuose ir taip pat kalbant apie teismo jurisdikcijos taikymo sąlygų nebuvo sutarta. Ir aš viską čia surašiau dokumente, kuris buvo pateiktas jūsų, dokume, jūsų komitetui, kad viskas būtų aiškiai surašyta, tačiau iš esmės buvo dvi dėrybinės pozicijos 2002 metais, kai įsigaliojo Romos statutas ir po dėrybų galiausiai 2010 metų kampalos kompromisai buvo parengti, nuolatinės, nuolatinės saugumo tarybos narės reikalauja, kad joms būtų suteiktos išskirtinės teisės nustatyti, ar agresiją galima apibrėžti pagal Junktinių tautų hartijos 39 straipsnį. Kaip mes puikiai žinome, pagal 39 straipsnį Junktinių tautų saugumo taryba įgauna išskirtinės teisės nuspręsti, ar tai yra agresijos veiksmas, tam, kad įgaliojimai pagal septintąjį skyrių perduodami ir aktyvuojami ir tuomet saugumo taryba jų pagrindų galimtis veiksmų, kad būtų atkurtas, atkurta taika ir saugumas. Taigi taryba turi tą išskirtinės teisės, tačiau dauguma kitų valstybių, kurios nepriklauso, nepritarė toms tarybos teisėms sprendimas dėl to, ar agresijos nusikaltimas buvo priimtas ir ar, bu, ar, ar reikaling ir ar galime patraukti baudžimon atsakomybę nusikaltėlį, kad ta teisė nebūtų vienareišmiškai numatyta saugumo tarybai. Taigi, taip bandoma, kad taryba nepolitikuotų, ne neužsimtų politikavimu teismo atžvilgiu. Ir Kampaloje buvo nuspręsta, kad kai baudžiamo teismo prokuroras nuspręs, kad yra atliktas agresijos nusikaltimas, tuomet šeši mėnesiai tarybai paliekami, kad ji nuspręstų, bet jeigu taryba nenusprendžia per šešis mėnesius, tuomet prokuroras gali paprašyti įgaliojimų pradėti iki teisminį tyrimą ir į tą teismo, iki teisminį tyrimą įtraukti penkis teisėjus. Po to jau prokuroras, baudžiamo teismo prokuroras, gali pradėti tyrimą pagal Kampalos pakeitimų agresijos nusikaltimų apibriežtį, jeigu ratifikavusios valstybės duoda sutikimą. Tai reiškia, kad reikia išsiaiškinti, ar agresijos veiksmas buvo padarytas valstybės ir ar ji yra pritarusi ir ratifikavusi Kampalos pakeitimus, ar tai Romos statuto nevalstybinė šalis, arba tai yra šalis, kuri nėra, neturi opt-out varianto iš teismo jurisdikcijos. Visa sistema gan sudėtinga, bet e, pažiūrėsime per ateinančius metus, ar tos problemos bus išspręstos, bet man atrodo, kad tos valstybės pakeitimų šalys, įskaitant saugumo tarybos nuolatinės nares, jeigu jos, joms negalioja tie pakeitimai, tuomet jos turi atsiųsti laišką ir paaiškinti, kodėl nenori kad būti susaistytos tais įpareigojimais ir tuomet tai yra traktuojama kaip opt-out variantas. Kitaip tariant, aš įsivaizduoju, kad jau yra dabar uh, Lichtensteino vyriausybė tarp, dėrybų tarpininkas irgi pasiūlė šį variantą tokį, bandant išspręsti tuos nesutarimus, kurie yra susijęs su tam tikromis valstybėmis, kurios nenori susisaistyti kampalos pakeitimų reikalavimais. Ir pakeitimai taps saistantis visiems, jeigu saugumo taryba nusiūs e, jurisdikciją teisingumo teismui, atsiprašau, baudžiamojam teismui Ir jeigu kalba eina apie šalį nukentėjusiąją ir šalį agresorę, tuomet prokuroras pasinaudo savo įgaliojimais ir palaukęs šešis mėnesius saugumo tarybos reakcijos ir gavęs pozityvų iki, iki teisminio tyrimo teisėjų e, sprendimą galėsimtis veiksmų. Taigi jūs matote, kokia, kokių galimybių turi prokurorai šiek tiek piknaudžiauti e, tais įgaliojimais, kurie jam patikėti yra Romos statuto. Tai reiškia, kad ratifikavimas tampa vis svarbesnis. Tai yra jurisdikcija paremta sutikimu ir mums reikia kuo galima daugiau valstybių, kad jie pritartų principams susijusiems su pačiais baisiausiais apnės teisės pažeidimais nelegalios, nelegalios ginkluotų pajėgų panaudojimo atveju ir panašiai. Ir Romos statuto pakeitimai, kampalos pakeitimai ir bandoma dabar juos ratifikuoti. Apibrieštys yra gan aiškios nėra jokių pilkųjų zonų, daugiašalės e, operacijos, humanitarniais tikslais, paprašius šalies, kurioje, kurios teritorija tai vyksta, Malis, Centrinė Afrikos Respublika, po to e, taikomos sankcijos pagal 7 jungtinių tautų saugumo tarybos hartijos straipsnį. Visi tie dalykai nepatenka į apibrėžtį ir taip pat įmanoma mišri miš, mišri jėgos, mišus jėgos panaudojimas taip pat nepatenka apibriežti. Tiesiog bandoma aiškiai nurodyti, kad nusikaltimą atlikusi valstybė negali yra įvardyjama tuo met, kai ji, atliek, kai ji padaro atitinkamos hartijos straipsniuose numatytą numatytą ar apibrieštą nusikaltimą. Ir visi tokie variantai neleidžia baudžiamajam, taptiniam baudžiamajam teismui naudotis tomis pilkosomis zonomis. Ir tai yra tokie variantai, uh, Ir tokie scenarijai, kuriuos matėme antrajame pasaulinėme kare, invazijos, išpoliai, bombardavimai suverenios valstybės be jokių teisinių paaiškinimų ir pateisinimų. Daug ES valstybių narių nusprendė arba sprendžia, ratifiku, galvoja apie galimybę ratifikuoti šios pakeitimus. Aš patarčiau pačiai Europos Sąjungai, o ne tik atskiroms valstybėms narėms siekti toliau, daugiau. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ir, ponė pirmininkė, laukiu tos rezoliucijos, apie kurią jūs kalbėjote. Labai svarbu, kad prieš baigiant šiam parlamentui darbą būtų labai daug sukaupta patirties žmogaus teisų srityje. Mes e, per 30 Europos parlamento darbo metų tikrai matėme, kad šis parlamentas atliko labai svarbų darbą ir jūsų rezoliucijos gairės mums yra labai svarbios mūsų darbe ir tai, kad jūs agresijos nusikaltimus irgi įtraukėte šį didžiulį nusikaltimą įtraukėte į sąrašą tų, kurie sukelia daug kančių ir yra svarbu žmogaus teisų pažeidimai. Mes esame labai dėkingi už tokius jūsų veiksmus. Dėkuoju. Stunat Katin. Ačiū gerbiamam ekspertui. Dabar išklausysime kito eksperto nuomonę, paskui išorės tarnybos atstovo nuomonę ir bus, vyks diskusijos. Pone Dievi, žodis Jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane sudalyvauti šiame posėdėje. Visada labai yra malonu Belgijos atstovui pasisakyti mm, dėl pakeitimų Romos statute ir taip pat dėl antro pakeitimo, kuris susijęs su agresijos nusikaltimu. Kaip, kaip jūs žinote, aš taip pat pakomentuosiu ir pirmąjį pakeitimą, vadinamąjį Belgijos pakeitimą, kuriuo yra išplečiamas karo nusikaltimų mm, sąrašas teismo jurisdikcijoje. Ir numatoma galimybė baudžiamąją tvarką persekioti biologinių ir cheminių ginklų naudojama e, kariniuose konfliktuose. Bet šiandien susitelksiu ties agresijos nusikaltimu. Aš manęs paprašė paaiškinti procesą, kaip reikėtų Belgijoje ratifikuoti ir įgyvendinti pakeitimą susijusiu su agresijos nusikaltimu. Taip pat man, aš buvau paprašytas paminėti, kokie yra sunkumai arba koks yra požiūrio skirtumas Europos Sąjungoje šiuo klausimu. Taip pat aš pakalbėsiu ir apie pakeitimo turinį, bandydamas išaiškinti tos skirtumus. Pirmiausia, sutelksiu trumpai dėmesį į pakeitimo ratifikavimą, po to trumpai pakalbėsiu apie pakeitimo pakeitimų turinį, paskui paaiškinsiu, koks būtų poveikis e, šio pakeitimo ratifikavimo nacionaliniai teisiai. Tai yra, jeigu Belgija ratifikuos. Mes norėjome ir greičiau ratifikuoti tos pakeitimus, tačiau, kaip jūs žinote, turėjome tam tikrų sunkumų pastaraisiais metais, formuodami savo vyriausybę ir turėjome atidėti e, parlamento patvirtinimą ratifikavimo teisės akto, Tačiau mes esame 12 valstybė narė, kuri ratifikavome Romos statutą. Praėjusiais metais rugsėjo mėnesį patikėme įstatymo projektą ir lapkritį mes galėjome mm, jau po karaliaus pritarimo ratifikuoti šios pakeitimus dėl karo nusikaltimų ir pakeitimą susijusi su agresijos nusikaltimu. Jūs kalbėjote apie rezoliuciją, kurią priėmė Europos parlamentas ir būtent jie ir raginama ratifikuoti kampalos pakeitimus. Kągi mes ratifikavome, koks yra pakeitimų turinys susijusius su agresijos nusikaltimu. Trys straipsniai yra nauji įvedami į Romos statutą. Pirmas aštuntas bis straipsnis, aštuntas A straipsnis, kuris apibrėžia tą nusikaltimą. Šioje apibrieštyje įdomu tai, kad tai yra grinai materialus faktinis apibrėžimas. Ten nėra jokių nuorodų į specifinį vaidmenį politinių organų, kad jie galėtų dalyvauti apibrieštyje. Mes nepripažįstame saugumo tarybos vaidmens apibrėžiant nusikaltimą, agresijos nusikaltimą ir tai yra pagrindas tos priešpriešos, tos kon, kon, kontroversijos, apie kurią buvo kalbėta anksčiau. Agresijos nusikaltimą sudaro du elementai. Pirma, tai veiksmas, kurį atlieka asmuo, tai yra nusikalstama veika ar nusikaltimas. Ir aš apibriešiu, tai yra pasirengimas, inicijavimas arba vykdymas asmens kuris gali vykdyti kontrolę ar tiesiogiai vykdyti karinius veiksmus e, agresijos, e, e, vykdant agresiją. Ir tas veiksmas, tas agresijos nusikaltimas yra tiesioginis jungtinių tautų hartijos pažeidimas. Taigi, kaip matote, čia, yra, čia kalbam apie nusikaltamą veiką ir tas asmo turi turėti tam tikrą specifinę poziciją, jis turi, turėti, jis turi būti lyderis, kad galėtų veiksmingai vykdyti kontrolę, mm, atliekant kažkokį valstybinį karinį veiksmą. Ir tai yra agresijos nusikaltimas, agresijos veiksmas, kurį įvykdė valstybė. Uh, valstybės įvykdytas agresijos nusikaltimas grindžiamas e, rezoliucija, kuri yra priimta konsensus jungtinių tautų bendrosios asamblėjos. Tūkstantis metais. Tai yra gerai žinoma rezoliucija, kurios numeris yra 14, bent jau specialistams jinai yra gerai žinoma. Taigi tai yra vėlgi faktinė apibrieštis, tai yra mm, išpolis prieš suverenitetą, invazija, bombardavimas, uostų blokavimas ir panašiai. Čia ir prasideda kontroversija. Nuolatiniai nariai slaptos tarybos mano, kad dalis apibriešties turėtų priklausyti saugumo tarybai, jos kompetencijai. Hartijos 39 straipsnėje yra nurodoma, jog saugumo taryba turi nustatyti agresijos nusikaltimo egzistavimo faktą pagal septintą skirsnį jungtinių tautų hartijos. Į Belgiją mes manome, jog saugumo tarybos kompetencija ribojasi tik tai jungtinių tautų veiksmais pagal septintą skirsnį. Ir yra manoma, kad agresijos nusikaltimo nustatymas saugumo tarybos yra būtinas dalykas įvertinant tokį faktą, ar tas agresijos nusikaltimas įvykdytas. Ir jeigu yra nustatyta, kad įvyko agresijos nusikaltimas, ir jeigu nėra iš ankstinio nustatymo, kad tai yra įvykdytas toks nusikaltimas, e, saugumo taryba nepriemė tokio sprendimo, tai tuomet ir nelaikoma, kad tas nusikaltimas apskritai yra įvykdytas ir kad reikia persikoti baudžiamąją tvarką. Ir čia yra tokia užblokuojanti situacija nes būtina saugumo tarybos rezoliucijos, kad būtų galima imtis veiksmų. Bet e, ši apibrieštis nėra susijusi su saugumo tarybos veiksmai, ši problema yra išspręsta, tačiau jums. E, Not intend to ratify uh, the, the amendment uh, for that reason. Now, Didžioji Britanija paskelbė deklaraciją šią temą 15 A ir 15C straipsnis, tai yra nauji straipsniai Romos statute ir ten kalbama apie jurisdikcinę svarbą ir Deividas taip pat taip aiškino, kaip teismas, baudžiamasis teismas galėtų vykdyti savo jurisdikciją. Aš tik noriu Jūs priminti, jog teismas negalės vykdyti savo jurisdikcijos, jeigu nebus įgyvendintos dvi sąlygos. Pirma, tai yra 30 E, trečiųjų šalių ratifikavimu, ratifikavimu ir antra, po 2017 metų sausio pirmos dienos balsavimas dviejų trečiųjų daugumos Romos statuto narių pagal egzistuojantį jurisdikcijos mechanizmą. Tai reiškia, kad jeigu norime leisti teismų vykdyti jurisdikciją, 17 metų antroji sausio diena rei, kad nuo antros dienos sausio būtų pradėta vykdyti jurisdikciją, reikia 30 šalių ratifikavimo iki 2016 metų sausio. Nes 30 ratifikavimų turi būti pasirašyta prieš metus nuo įsigaliojimo. Štai čia ir yra ta konferencija, atsiprašau, kontroversija ir dėl to mes priemėm bendrąją poziciją. Koks yra poveikis pakeitimų nacionaliniai teisiai? Pirmiausia, viena dalis buvo visiškai nesvarstyta, mano galva, ar nepakankamai buvo svarstyta mūsų valstybėse, kokia be būtų jūsų valstybės padėtis, ar jūsų valstybė yra pasirašęs Romos statutą, ar ratifikavo kompalos pakeitimą, e, jūs privalėsite bendradarbiauti su teismu, jeigu teismas vykdė savo jurisdikciją susijusią su agresijos nusikaltimų tyrimais. Jeigu teismui bus sutikta tokia jurisdikcija. Yra prievolė visoms 122 valstybėms narėms, kurios pasirašysios Romos statutą, bendradarbiauti su teismu ir užtikrinti, kad vyktų toks bendradarbiavimas, kai yra atliekami tyrimai ir mm, pradedamas baudžiamasis procesas dėl agresijos nusikaltimo. Nesu tikras, kad visos valstybės narės tai suprato. Mūsų teisės aktai e, Belgijoje numato, kad mes turime bendradarbiauti su teismu dėl visų nusikaltimų, kurie yra to teismo jurisdikcijoje. Taigi automatiškai tas e, reikalavimas yra tenkinimas. Antra, galima nuspręsti įtraukti agresijos nusikaltimą į savo baudžiamąjį kodeksą. Ir tam galėtumėt savęs paklausti tokio klausimo, kokiu pagrindu būtų galima tai padaryti. Romos statuto pakeitimai apima ir rezoliucijoje priimta bendrą supratimą. Keturi yra tokie supratimai vadinamieji, tai yra, kad negalima bet kokios prievolės įtraukti agresijos nusikaltimą į savo baudžiamąjį kodeksą, negalima to grįsti e, savo rezoliuciją. Taigi nėra tokios prievolės. Reikia rasti egzistuojančią tarptautinę teisės normą, pagal kurią būtų galima įtraukti agresijos nusikaltimą į savo baudžiamąjį kodeksą. Tai egzistuoja. Jeigu pasižiūrėtumėt į skirtingus svarbia, svarbiausias nuostatas tarptautinės baudžiamosios teisės, tai matote, kad pirmiausia reikia įvesti apibriežti agresijos nusikaltimų į baudžiamąjį kodeksą ir antra, išplėsti savo jurisdikciją apimant specifines situacijas, kai kalbam apie teritorinę ir ekstrateritorinę e, jurisdikciją, bet kadangi laikas yra ribotas, galbūt aš neišsiplėtoju, nebent jūs leistumėt skirtumėt man papildomą minutę tam. dėl jurisprudencijos, kur yra nustatyta tarptautinio teisingumo teismo nuolatinio. 1927 metų byloje kiekviena valstybė gali išplėsti savo jurisdikciją už savo teritorijos ribų. Tuomet, jeigu nėra draudžiančios nuostatos, tarptautinėje teisėje tai padaryti. Taigi pasižiūrėkime, kas yra e, tarptinė teisė, kas leistų tai padaryti. Yra vienas e, svarbiausias, svarbus dokumentas tarptautinėje teisėje, kuris leidžia vykdyti baudžiamąjį persiekimą agresijos nusikaltimo nacionaliniu lygiu. Tai yra kodekso projektas e, nusikaltimų prieš taiką ir saugumą, ir žmonijos saugumą. Jungtinių tautų organas atitinkamas yra sukurtas paprotinės teisės klausimais. Ir galima nacionaliniu lygiu persekioti baudžiamąją tvarką savo pilietį, kuris atliko agresijos nusikaltimą, įvykdė agresijos nusikaltimą užsienyje arba jeigu jūsų valstybė įvykdė agresijos nusikaltimą. Žinoma, tai yra labai ribotas dalykas. Kaip pagal tarptautinę baudžiamąją teisę jūs taip pat galite persekioti užsienietį, kuris įvykdė agresijos nusikaltimą jūsų teritorijoje. Čia remiamasi teritorinių principų baudžiamojoje teisėje. Jeigu eitumėm dar toliau, tai jau būtų tokia pilka zona tarptautinėje teisėje. Šiame etape mes neturime dar galutinės pozicijos. Ir svarbiausia problema yra tai, kad jeigu persekiote užsienietį už agresijos nusikaltimą įvykdytą, remiantis agresijos e, veiksmų, kurį atliko užsienio valstybė, jūs leidžiate nacionaliniai jurisdikcijai analizuoti ir priimti tam tikrą poziciją dėl to veiksmo nelegalumo, neteisėtumo, veiksmo, kurį atliko užsienio valstybė. Tai nėra leidžiama tarptautinėje teisėje ir čia iškyla tokia esminė teisinė problema, kiek būtų galima išplėsti ekstrateritorinę jurisdikciją, kalbant apie agresijos nusikaltimus. Mes didžiuojame tuo, kad esame tarp tų 31 valstybių, kurios ratifikavo Romos statutą, pagal kurį leidžiama e, naudotis e, jurisdikciją, suteikti jurisdikciją teismui ir savo baudžiamajame kodekse, kodekse mes būtinai įtrauksime agresijos nusikaltimo apibriešti ir numatysime galimybę baudžiamojo persiekimo Belgijos piliečiai, jeigu jis įvykdė agresijos nusikaltimą, kad ir kur tai galėtų būti padaryta. Tai nėra grinai teorinis klausimas. Mes esame žinomų karinių alijansų dalyviai, kurie naudoja jėgą užsienyje ir dalyvauja agresijos aktuose trečiosiuose šalise, taigi tai nėra grinai teorinė situacija. Tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl mes atsisakėme įsikišti į veiksmus Irake ankstesniais metais, ankstesnio konflikto metu. O jeigu dar plačiau ir toliau žiūrėtume, Nežinau, kol kas nėra aišku, mes pažiūrėsime, kaip reikės toliau elgtis, bet mums būtų labai malonu, jeigu Europos parlamentas ir toliau darytų spaudimą kitoms valstybėms narėms, kurios yra pasirašytos Romos statuto, kad jos ratifikuotų tą esminę nuostatą, kuri leistų persekioti nusikaltimų vykdytojus. Ačiū. Ačiū. Ačiū už tokį išsamų paaiškinimą. Iš tiesų labai įdomu buvo išgirsti jūsų mintis ir <clears throat> apie tai, kodėl Jungtinė karalystė Prancūzija neratifikavo susitarimo. O dabar išklausysime pono Barmano, kuris atstovauja išorės veiksmų tarnybai. Labadiena pirmininkė, labadiena visiems. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes tikrai sveikiname uh, pasikeitimą nuomonėmis dėl Kampala pakeitimų. Kaip jūs žinote, baudžiamasis teismas yra labai svarbi tarptautinės bendruomenės priemonė leidžianti kovoti su a, įvairiausiais pažeidimais ir užtikrinant viešąją tvarką pasaulyje. Tai svarbu yra Europos Sąjungai. Ir aišku, a, mūsų vyriausiai galiotinė yra tvirtai įsipareigojusi taikyti tuos principus dėl kampalą pakeitimų. Svarbu, kaip buvo jau paminėta, kitų kampalos konferencija baigėsi sėkmingai dėl keletos Romo statuto pakeitimų ir, kaip jau buvo paaiškinta, tuomi siekiama išplėsti teismo jurisdikciją atžvilgių karo nusikaltimų padarytų įvykus kariniam konfliktui. Ir ypač e, svarbu dėl agresijos. Diskusijos, kurios vyko Kampaloje, leido galutinai susitarti. Galima sakyti dabar, kad iš tiesų Romoje pradėtas darbas galiausiai baigėsi ir davė rezultatų. Jau buvo pažymėta, kad um, nemažai ES valstybių narių pažengė ratifikuodamos Kampalą suspakeitimus ir šešios valstybės, ne tik Belgija, Kroatijas, Estija, Vokietija, Luksemburgas ir Slovenija jau baigė ratifikavimo procedūrą. Kitos valstybės narės to proceso dar nebaigė, bet kai kurios iš jų gerokai pažengė pirmyn. Europos Sąjunga kaip juridinis subjektas nėra pasirašiusi Romos statutų. Todėl ES kaip po tokia negali ratifikuoti Romos statutą taisančiųjų kampalos pakeitimų. Akivaizdu, kad e, tie, kurie dalyvavo kampalos peržiūros konferencijoje, galėjo a, e, įsipareigoti kovoti su nebaudžiamumu, kaip tai apibriešta Romos statute. Ypač a, e, tok, toks dalykas apimtų bendradarbiavimą su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Europos Sąjunga taip pat pasižadėjo užtikrinti Romos statuto patikimumą ir universalumą vykdant bet kokį peržiūros procesą. Be to ji pasižadėjo kovoti su pačiais rimčiausiais e, tarptautinėje bendruomenėje keliančiais nerima nusikaltimais įtraukdama į savo susitarimus su trečiosiomis šalimis atitinkamas nuostatas, kurios yra Romos statute. Ir ypač tai pasakytina apie agresiją. Implemented. And fourthly, the EU pledged. Taip pat Europos Sąjunga pasižadėjo priimti atitinkamas priemonas ir dokumentus, kurie uh, padėtų įgyvendinti Romos statutą. ES bendroji pozicija buvo atnaujinta, priimtas naujas darybos sprendimas 2011 m. kovo ir pagal tą sprendimą ES peržiūrėjo sprendimo įgyvendinimo priemonių planą kuris buvo patvirtintas tų pačių 11 metų Liepos mėnesį. ES valstybės narės tikrai padeda tarptautiniam baudžiamajam teismui ir vadovaujasi tuo veiksmų planu ir tarybos sprendimu. Nėra pasakyti, kad Kampalos konferencijos išvados tiesiogiai ar netiesiogiai daro poveikį ES teis, tarptautinį baudžiamąjį teismą remiamiems veiksmams. Ačiū. Sako pirmininkė, kas norėtų pasisakyti? Noriu paklausti. Išgirdome keletą priežasčių. Dažnai tai yra teisinio pobūdžio priežastis, kurios trukdo valstybėms narėms ratifikuoti pakeitimus. Ir noriu, Davidai, jūsų paklausti, kodėl nenori valstybės narės, nenoriai valstybės narės imasi ratifikavimo. Nes aš manau, jeigu reikia, kad iki 16 metų pabaigos ratifikuotų 30 valstybių, tai laiko jau ratifikavimui tikrai liko nedaug. Ir dar vienas nedidelis klausimas dėl Belgijos vyriausybės veiksmų, ar jūs labai aktyviai e, dirbate su kitomis valstybėmis narėmis, padėdami joms e, panaikinti tas teisinės kliūtis, kurios egzistuoja ratifikavimo procese, Davidai? Kitos priežastis gali būti susijusios su bendro pobūdžio sunkumais ir problemomis, su kuriomis susiduria šiandien baudžiam tarptautinis teismas, ypač Afrikos žemynę. Tai yra kaltinimai už tarytum padarytus nusikaltimus Sudane, kur kaltinamas prezidentas Bašyras. Ir aišku, neįtikėtina, rinkimų rezultatas Kenijoje, kai buvo, laimėję, buvo apka, du laimėję buvo apkaltinti nusikaltimais prieš žmoniją. Būtent tada, jie, kai jie buvo išrinkti, jie buvo jau kaltinami rimtais nusikaltimais prieš žmoniją įvykdytais 2008 metais. Ir todėl bent jau tame žemynė susidurėme su problemas, tengiantis e, įtraukti ratifikavimo pusę, ratifikavimo procesą Afrikos valstybės. And, and maybe other African states will... E, birželio mėnesį ratifikavo pakeit, Kampalos pakeitimus Vokietija ir Botsvana. Septynios ES valstybės narės viena Afrikos valstybė ir dar verta prisiminti Latinų Ameriką, kuri sudaro, rimt, kurio šalis sudaro rimtą blogą. blogą. Tartautinis baudžiamasis teismas nėra gal politinis prioritetas, bet Urugvajus ratifikavo rugsėjo mėnesį pakeitimus ir tai tikėkime paspartins, palengvins procesą, nes Latinų Amerikos šalyse ratifikavimo procesas atrodo įgauna pagreitį. Todėl aš tikiu, kad 30 šalių iki 16 metų pabaigos ratifikuos pakeitimus. Tačiau nereikia pamiršti tokio svarbus dalyko kaip universalumo principo, nes abi pusės ir agresiją įvykčiusi šalis ir nuo agresijos nukentėjusi šalis turi būti ratifikavusios pakeitimus, kad jie pilnai galiotų. Ir štai čia kyla tam tikras prieštaravimas. Aš nemanau, kad jungtinės karalystės pozicija yra unikali, nes dar iki kampalo susitarimo uh, buvo ir kitų saugumo tarybos narių, kurios pasisakė panašiai. Viena iš jų tai yra Rusija. Ir 13 metų balandį Europos taryboje buvo apie tai kalbama. Tačiau egzistuoja tam tikrie neaiškumai, aiškinantis, ar įmanomas tas pasitraukimo variantas tais atvejais, kai valstybės narės nenori dalyvauti gyvendinant tam tikras nuostatas. Tokia yra a, situacija, nes yra išvelgama išvelgiama tam tikrų prieštaravimų su Romos statuto pirmos straipsnio 21 ir 5 dalimi. Todėl a, <clears throat> kai kurios šalis neprisima įsipareigojimų ir jeigu bus pasiunčiamas į pakeitimų registro centrą tam laiškas, nurodantis galimybę pasinaudoti ne, e, neprisijungimo nuostatą, tai tai bus laikoma kaip neprisijungimas. Ačiū, Davidai. Na, jūsų klausydama aš pagalvojau, kad Visi pasaulio regionai turi įsitraukti į ratifikavimą. Balandžio 2-3 dieną Bruselėje vyks ES Afrikos šalių aukščiausio lygio susitikimas. Pasirengimas vyks e, kovo 31 e, balandžio 1 dienomis. Ir mes pasirengiamame etape galėsime uh, skirti dėmesio tam tikriems klausimams ir, pavyzdžiui, ratifik, kampalos pakeitimų ratifikavimas galėtų būti vienas iš jų. I totally agree, or mostly agree with what... Belgijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai galiu tik pritarti tam, kas buvo pasakyta. Bet aišku, kažkiek gal nukrypstama nuo bendros aiškinimo linijos. Taip, iš tiesų, jungtinė karalystė po truputį keičia poziciją, bet ne taip stipriai, kad galima būtų tikėtis, kad artimiausių metų ji ratifikuos pakeitimus. Aš nesakiau, sako Davidas, kad ji ratifikuos. Taip, taip, aš išgirdau tai, ką jūs sakėte. Bet dėja situacija tokia yra. Dėl strategijos. Dėl Belgijos strategijos mes turėtume kalbėti apie strategiją, ypač atsižvelginti tai, kad yra ir kiti inicijuoti pakeitimai susiję su karo nusikaltimais. Mes rengiame įvairiausias konferencijas, papildomus renginius, kuriuose aiškiname pirmąjį ir antrąjį pakeitimą. Ir labai tai yra svarbu. Kodėl? Nes jeigu vykdoma informacinė kampanija tik dėl vieno ar dviejų pakeitimų, tai tada faktiškai ta kampanija tiesiogiai sėtina su Belgijos pateiktais pakeitimais. Ir politiškai nėra sudėtinga leisti tarptautiniam teismui vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, na, pavyzdžiui, kai ginkluota agresija yra naudojama. Paprastai sistemiškai viskas pasisuka dėl dviejų tų pakeitimų ir jų ratifikavimo. Taigi, ką mes darome? Mes norėtume labiau sisteminio darbo ateityje. Užsienio reikalų ministras nebejotinai tuo užsieima ir e, mano ministras arba krašto apsaugos gynybos ministras dirba. Jie susitikinėja su savo kolegomis iš tų šalių, kurios dar neratifika, neratifikavo pakeitimų. Kitaip sakant, mes vykdome sisteminį darbą. Aš žinau, kad mes sakome, kad jūs neratifikavote tų pakeitimų ir klausėme, ar um, ketinama ratifikuoti ateityje pakeitimus. Aš manau, kad be kita ko svarbu, kai tik įmanoma regioniniuose ar tarptautiniuose forumuose kelti pakeitimų ratifikavimo klausimą, priimti rezoliucijas, kuriomis raginamos šalis ratifikuoti tuos pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju ir Davidui New York'e, kolegai šalia. Ir išorės veiksmų tarnyba, kiek suprantu, irgi labai sistemingai bendraudamas trečiomis šalimis primena apie ratifikavimo būtinybę. Ar, ne, ar netiesa? Gal trumpai apie tai pakalbėsiu. Mūsų valstybės narės, dauguma jų nėra ratifikavusios, pakeitimų svarsto galimybę ratifikuoti. Taigi, aišku, negalime užbėgti įvykiams už akių ir negalime užbėgti už akių demokratiniams valstybių narių procesams. Mes labai intensyviai keičiamės informaciją tarybos darbo grupėje dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, dėl kiekvienos valstybės narės ratifikavimo padėties. Ir tai iš ties vyksta jau kurį laiką ir toliau tęsime tą darbą. Tai kai kitą kartą, kai man teks į Kaukom grupės susitikimą nuvykti, aš ten irgi iškelsiu klausimą, kaip sekasi valstybėms narėms. Dėkoju, dabar persime prie kito klausimo. Keitimasis nuom nuomonės apie e, keitimasis nuomonėmis ir naujausią informaciją apie Centrinę Afrikos Respubliką. Now, already this morning, I think our first... Um... Jau šyryt pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas buvo studija apie vaikus ginkluotose konfliktuose. Išgirdome, kokia katastrofiška padėtis, be kita ko, yra ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Ir norėčiau pacituoti Junktinių tautų generalinį sekretorių Bankimūną, kuris dabartinę situaciją įvardijo kaip epinio masto krizę. Tarp aktualiausių žmogaus teisų padėčių e, situacijų yra žudimai, plėšimai, lytiniai nusikaltimai. Mes jau priemėme dvi skubos tvarka parlamento rezoliucijas dėl Centrinės Afrikos Respublikos Ir kai aptarėme šį klausimą plenarnėme posėdėje, mes pasmerkėme tai, kad nėra mobilizuojami reikiami ištekliai ES lygmenių, įskaitant ir pajėgas vietoje, tam, kad būtų galima padėti šaliai išgyvenant šią krizę. Taip pat turime pasirūpinti, kad ir Afrikos sąjunga imtus veiksmų Centrinėje Afrikos Respublikoje, kad gautų tinkamą paramą, kad būtų galima apsaugoti civilius gyventojus. Mes vertiname ES įsipareigojimą 25 milijonus eurų skirti po Adizabebos įvykusio ES Afrikos vadovų stikimo. Ponas Piebalks prisėmė šį įsipareigojimą, taip pat džiaugiamės tyrimų komisijos darbu ir džiaugiamės, kad įsteigimu e, džiaugiamės, kad darbas prasidės greitai. Žmogaus teisų pažeidimai turi būti fiksuojami, bandant išsiaiškinti, ar teismai patenka į tartautinio baudžiamojo teis, teismo jurisdikciją. Dabar žodį norėčiau suteikti išorės veiksmų tarnybai, kuri pateiks naujausios informacijos apie dabartinę padėtį. Douglas, Douglas Carpenter, Afrikos padalinio atstovas, yra atvykęs iš išorės veiksmų tarnybos. Taigi prašau, ponia Carpenteri. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už išranginių žodžius. Aš manau, kad pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog šis parlamentas atkreipė dėmesį ir daug dėmesio visuomet skiria Centrinės Afrikos Respublikos kriziai, nes norint mums tęsti darbą, kur reikalingas nuoseklus požiūris, reikalingas visuomenės dėmesys ir turime daug dėmesio skirti šiai situacijai. Turime kalbėti ne vien tik tai apie teisinius intelektinius klausimus, įskaitant ir žmogaus orumo, žmogaus teisų klausimus ir žmonių išlikimo, išgyvenimo klausimus. Šiuo metu mums čia sėdint, ką tik sužinojome, kad Afrikos Sąjungos pajėgos surado bongy masinės kapavietės ir panašu, kad tokių žiaurumų sužinosime vis daugiau. Ir kasdien tokių atradimų vis pasirodo. Aš labai trumpai pristatysiu situaciją, bet gal daugiausia kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, kaip mes vertiname situaciją vietoje. Ir jūs, ponė pirmininkė, jau kalbėjote apie daugelį reiškinių susijusių su žmogaus teisėmis. Taip pat sąlygos leidžiančios mums užtikrinti stabilumą, saugumą, leidžiančios mums galbūt daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrinama teisinės valstybės principai, demokratija, žmogaus teisės ir taip pat kokių konkrečių veiksmų imamės žmogaus teisų srityje šioje šalyje. Situacija be jokios abejonės yra katastrofiška ir nėra lengva papasakoti, su kuo susidurėme. 852 tūkstančiai viduje perkeltų asmenų, 60 procentai, procentų jų yra vaikai, apie pusę gyventojų kur yra daugiau, mažiau nei 5 milijonai gyventojų, pusė jų reikia pagalbos. Tai turi daug regionų padarinių ir tai nėra vien tik tai žodžiai. 57 tūkstančiai žmonių yra tarptautinės organizacijos užfiksuota, per, per, jie per, perbėgia yra Čadą, Kamerūną, kitą šalis. Įvairių šiaurumų poveikis vertinamas ne vien tik tai tiesiogiai, bet ir taip pat jų poveikis šalies galimybėms atsigauti ir susitaikyti viduje, nes prisiminimai išlieka ilgai ir tie baisūs, žiaurūs visuomenės e, pamatyti įvykiai tikrai išliks jų atmintyje gan ilgai. Mes gan ilgai aktyviai dirbome įvairiose srityse, tačiau pažvelgus į padėtį iš žmogaus teisų perspektyvos, humanitarnės perspektyvos, matome, kad sunkumų mastai yra milžiniški, nacionalinė sveikatos sistema žlugo, yra masiniai mirties bausmės įvykdymai ir taip pat siautėja lytiniai nusikaltimai, yra piknaudžiaujama vaikų teisėmis, yra bet kokia žemės ūkio veikla nutraukta, labai mažai saugaus ge, ge, geriamo vandens ir būstų labai mažai. Pagrindiniai keli dalykai. Pirmiausia, reikia kuo galima greičiau atkurti saugumą, tam, kad būtų užtiknamos tokios sąlygos, kuriomis humanitarnės pagalbos organizacijos galėtų dirbti. Ir dar vienas dalykas, reikia tęsti darbą, ir skatinti humanitarinę pagalbą, paramą ir taip pat vystomą bendradarbiavimo veiksmus. Dabar kalbant apie sąlygas, kurių pagrindų būtų galima atkurti tvarką, teisės saugą, teisės viršenybę šioje šalyje. Čia galėčiau kelis aspektus paliesti. Jūs minėjote, ponė pirmininkė, kad reikalinga reikalingos pajėgos vietoje ir tikriausiai žinote, kad primtas sprendimas dislokuoti karinės, op, karinę operaciją Centrinėje Afrikos Respublikoje, kad būtų Songalio misijai padėta, misijai, kurią nusintė Prancūzija. Bongi zonoje tai yra labai svarbu ir mes ėmėmės pastangų ne tik jungtinių parengti Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, kuri leidžia tokias operacijas, taip pat, kad ir Afrikos sąjungos valstybių vadovai patvirtintų tą rezoliuciją ir suteiktų tuos įgaliojimus. Labai svarbu, kad ginkluotojų pajėgų operacija būtų teisėta. Tai yra aktualu, atsižvelgiant ir ankstinę jūsų diskusiją, kad tai būtų tokia operacija, kuri turėtų visus reikiamus tartutinius įgaliojimus. Dar vienas dalykas humanitarnė pagalba ir vystimasis vystomoji pagalba, jūs minėjote komisarą Piebalks pareiškimus. Ir aš manau, kad svarbu paminėti, jog jungtinių Europos Sąjungos įnašas išaugo dabar 25 milijonais eurų, 20 milijonų skiriama dar rinkiminiai, rinkiminiam procesui, kuris irgi, aišku, yra labai svarbus. Dar norėčiau paminėti, kad ES darbas kartu su jungtinėmis tautomis bendrai rengiant aukščiausio lygio susitikimus. 500 milijonų dolerių buvo surinkta atitinkamoms operacijoms Centrinėje Afrikos Respublikoje, tai yra svarbu, tačiau reikia pabrėžti, kad visuomet įmanoma surinkti daugiau finansų, nes problemos yra didžiulio masto. Taip pat vystom, vystomoji pagalba, jos skirimas turi būti susijęs su šalies saugumo gerėjimu, turi būti atkuriamas saugumas ir vertinant iš kur kas ilgesnio laiko perspektyvos saugumo sektoriaus reforma yra reikalinga, kuri yra labai svarbi šio regiono valstybėms ir ypač demokratiniai ir Kongo Respublikai ir Centrinė Afrikos Respublikai. Norėčiau paliesti konkrečius klausimus, ką daro ES, kad įvyktų susitaikymas, kad būtų sprendžiamos žmogaus teisų problemos. Ir gal aš čia kelis paminėsiu dalykus. Kaip tikriausiai žinote, praeitų metų rūdienį Europos komisija patvirtino stabilizavimo programą, kuria buvo sureaguota į krizę šalyje pagal stabilumo priemonę. Ir aš norėčiau išskirti kelis elementus šioje programoje. Pirmiausia, paramos paketas civilėms saugumo pajėgoms, tai yra bandomieji veiksmai, bandant atkurti policijos pajėgas ir sosnėje veikiančią žandarmeriją. Taip pat parama skiriama nepriklausomai žiniasklaidai, kad ji galėtų prisidėti teikiant objektyvę informaciją ir konflikto prasme jautrę informaciją Bonkiai ir provincijose. Taip pat tai yra labai svarbu, kalbant yra apie galimybę sukurti tokią aplinką, kur nėra švaistomasi gandais, o yra pateikiama objektyvi informacija. Taip pat misijų darbas, jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais vykdoma misija ir taip pat ES parama čia yra gauta, taip pat skatinti dialogą tarp bendruomenių, numalšinti įtapą tarp krikščionių ir musulmonų. Ir čia norėčiau paminėti, nežinau, ponė Pininkė, ar jūs ar kiti kolegos susitikote su delegacija, kuri atvyko prieš kelias savaitės iš religinių vadovų, krikščionių, musulmonų, konfesijų vadovai. Aš susitikau su kolegomis iš įvairių institucijų čia Briuselėje su jais. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, mūsų prioritetai yra štai kokie. Pirmiausia, aktyviai dirbti su jungtinėmis tautomis, su Afrikos sąjunga. Antra, teikti paramą perin, perinamojo laikotarpio valdžiai šalyje. Taip pat sugražinti politinius procesus, atkurti valstybės institucijas. Ir taip pat sukurti terpę pilietiniai visuomeniai ir pereiti prie išsamesnio požiūrio, kur turi būti panaudojamos visos turimos priemonės pagal bendrą saugumo gynybos politiką arba pagal vystomąją politiką, humanitarinę pagalbą ir panašiai. Turime skirti tam daug dėmesio ir tą ir ketiname daryti. Ačiū. Dėkuoju už labai išsamų pristatymą. Turime papildomos dar informacijos iš ponių Vaidambrinį iš, iš DEFCO. Thank you, Madam Chair. I will... Ačiū pirmkė, norėčiau papildyti informaciją, kurią patikė kolegos iš, iš Siksmų tarnybos. E, buvo paminėti įsipareigojimai komisijos ir komisaro Pibelks. Norėčiau priminti, kad tas naujas finansavimas miską leis E, papildė jau 15 milijonų paramą, kuri buvo paskelbta, tai yra dar papildoma parama. Ir taip pat bus leidžiama vykdyti proce, e, projektus, jau 23 milijonai buvo mobilizuoti stabilizacijos e, paketui pagal naują stabilizavimo priemonę. Dėl civilinės visuomenės jai teikiamos paramos Tarp 2009 ir 2014 metų buvo finansuoti šeši projektai, iš kurių vienas vis dar vykdomas, jis, dar, jis nebuvo nutrauktas konflikto metu. 1,4 milijonai eurų buvo skirta pilietiniai visuomeniai. Mes finansavome projektą, kurio buvo kovojama prieš e, prietarus, e, prieš e, neteisėtus išpolius prie žurnalistus ir panašiai, pažeidžiamų grupių apsaugą ir taip pat prieiga prie teisingumo vietos žmonėms. Tas projektas yra toliau vykdomas. Šiuo metu komisija siūlo naują asignavimą 600 tūkstančių eurų vyksta dar diskusijos dėl paramos įvairių schemų ir proceso pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje bus galima 600 tūkstančių eurų skirti, kurie arba bus skiriami, kai bus paskelbtas konkursas pasiūlymo tiekimui, arba jeigu bus tenkinamos atitinkamos sąlygos krizės situacijoje, jeigu šalis dar vis, vis dar bus krizės situacijoje. Ačiū. Daugiau nėra prašančių pasisakyti. Tikrai situacija yra siaubinga ir aš manau, kad ateinančiais mėnesiais vėl įtrauksime šį klausimą į mūsų darbo atvarkę. Dėkuoju visiems. Dabar periname prie paskutinio darbo atvarkės klausimo šiandieną. Turime e, klausimą dėl žmogaus teisų, teisų situacijos Kazahstane. Aš paprašysiu mūsų ekspertus ateiti čia į priekį, į prezidimą. Bus lengviau jūs matyti ir lengviau diskutuoti. You know, rights... Uh, Žmogaus teisų pakomėtytis išsiūs delegaciją Kazakstaną. Elizabeth Hekle dalyvaus. Gomes. Kita mėnesį ta delegacija vyks į Kazakstaną ir aš manau, kad tai yra tikrai tinkamas laikas siūsti delegaciją ten, nes ES šiuo metu derasi dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo, kuris pakeis seną sustarimą priimtą 99 metais. 2013 m. lapkritį vyko penktasis dialogas ar ES ir Kazakstano žmogaus teisų klausimais ir po to pilietinės visuomenės organizacijos surinkė seminarą. Šiandien bus tie e, klausimai paliesti apie išaiškos laisvę ir bus paminėti atskiri atvejai. Penkiose Centrinės Azijos šalyse, Vidurio Azijos šalyse Pagal ES e, Vidurio Azijos strategiją, kuri buvo atnaujinta 2007 metais, vienas iš prioritetų ES Vidurio Azijoje yra skatinti pažangą žmogaus teisų srityje, tinkamą valdyseną, demokratijos e, viršenybę ir finansinių priemonių taikymą. Taip pat vykdomas reguliariai žmogaus teisų dialogas. Jis įvyks kitą mėnesį, 20 kovo. ir rengiantis tam mes atliksime papildomą priemonę dėl ES politikos krypčių vykdomų Vidurio Azijoje ir bus diskusijos šią temą ir rezultatai bus pristatyti kovo mėnesį. Kazakstane Per pastarusius metus yra spartus ekonomikos augimas ir daugybė yra pokyčių pozityvių e, ekonominių ir socialinių e, gyventojams, tačiau vis dėlto daug žmogaus teisų yra pažeidžiama, yra ribojama išaiškos laisvė, susirinkimų laisvė, religinių, re, tikėjimo laisvė ir susirinkimų laisvė. 2013 mes parengėm rezoliuciją, kur išreiškėme susirūpinimą dėl pagrindinių laisvių suvaržymo ir e, kritikuojančių vyriausybės menų e, slopinimo. Iškelti klausimai dėl nacionalinio saugumo, e, religijos ir interneto papildomi apribojimai buvo vesti. Taip pat trūksta ne, teismų nepriklausomumo, yra paplitusi korupcija ir neteisėta praktika naudoja teisėsaugos institucijos daug vykdoma neteisėtų sulaikymų, įkalinimų ir kankinimų. 2011 pabaigoje buvo susidorota su naftos darbuotojų protestuotojais. Virš šimto žmonių buvo sužeista ir stebėtojai tai apibūdino kaip pats smurtingiausias veiksmas nuo nepriklausomybės laikų, kuris įvyko Kazakstane. Mes stebime Kazakstano situaciją, traukiame šį klausimą į mūsų darbo atvarkį ir būtent šiandien tą klausimą ir svarstysime. Šiandien mes pakvietėme keletą ekspertų. Su mumis mes turime Evgenijų Zoftis, tai yra Kazakstano žmogaus teisių ir įstatymų viršienybės biuro direktorius. Ir taip pat jis yra narys grupės dėl taikių susirinkimų. Jis yra daugelio publikacijų autorius dėl demokratizavimo <clears throat> problemų, dėl žmogaus teisų ir įstatymo viršinybės Kazakstane. Jis taip pat kovoja už žmogaus teisės, už aktyvistus. Ir gavęs apdovanojimus žmogaus teisų srityje Norvegijoje, ir taip pat gavę Sakarovo laisvės apdovanojimą. Nes tai yra ilgai labai dirbantis aktyvistas. 2009 rugsėjai ponas Zuftis buvo apkaltintas ir ketveriems metams įkaltintas pateikus kaltinimus dėl žmogžudystės. Žmogaus teisų aktyvistai sako, jog tas e, teismo tyrimas buvo išpūstas, ir ponui Zoftis buvo suteikta amnestija 2012 vasarį. 2009 rugsėjai Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurią paremė jūs. Ir mums labai malonu jūs matyti čia, matyti, kad jūs esate laisvėje. Jūs mums papasakosite apie situaciją dėl žmogaus teisų gynėjų, papasakosite apie politinių oponentų represijas. Taip pat yra Igorius Vinjavskis, žurnalistas, buvęs vyriausiasis redaktorius opozicinio laikraščio Vzgled. Aš taip pat džiaugiuosi e, jumis prieš keletą mėnesės mesus. Jūs buvote įkalintas po 11 metų gruodžio mėnesio už žudinių 2012 kovo buvo sektamnensė, buvo išleistas į laisvės. Mm, Europos parlamentas prisidėjo prie jūsų paleidimo ir buvo priimta atitinkama rezoliucija. Jūs buvote apkaltintas už tai, kad buvo lankstinukas sukurtas ir išplatintas prieš e, Nazarbajevamą. Jūs paneigėte tos kaltinimus ir kaltiniai buvo neteisėti. E, jūsų leidiniui buvo iškelta daug e, teismo bylų dėl ten spausdinamų straipsnių. Kalbėjote apie susirinkimų laisvę, apie išaiškos laisvę. Taip pas mumis yra Ainur Kurmanov. Nepriklausomos profsąjungos Zanartų generalinio sekretorius pavaduotojas ir judėjimo, socialistinio judėjimo atstovas. Taip pat buvote išrinktas profsąjungos pirmininku, e, profsąjungos, kuri organizavo streikus. Šešis mėnesius praleidote kalėjime už tai, kad įžeidėte prezidentą. 2012 buvote priverstas išvykti iš Kazakstano nes vėl buvo parengti kaltinimai, kurie galėjo baigtis labai ilgu įkalinimu. 2012 gruodį Kazakstano agentai su Rusijos pagalba bandė jūs e, sulaikyti ir jūs gyven, gyvenate trimties sąlygomis. Taigi, visus jūs pristačiau, tačiau svarbu taip pat neišklausyti tai, ką jūs pasakysite, ką jūs papasakosite, bet taip pat įdomu išgirsti jūsų istoriją, kas su jumis nutiko dėl to, kad jūs dirbate šioje srityje. Tie, kurie nori klausytis rusų kalba diskusijų, galite tai padaryti. Tai yra septintas kanalas. O dabar pradėsime nuo pono Softis. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už tai, kad priemėt mane ir dėkuoju Europos parlamentui už tai, ką jis daro siekiant padėti politiniams kaliniams, žurnalistams ir skatinti teisės viršinybę, žmogaus teisės ir demokratiją. Posovietinėse valstybėse žmogaus teisų situacija priklauso nuo politinės situacijos. Ir dėl to mano situacija susis, yra, apims situaciją susijusią su politinėmis teisėmis ir laisvėmis. Mes kalbam apie gana autoritarinę valstybę, kur politika dominuoja teisės atžvilgių ir slopinimo požiūris dėl politinių teisių dominuoja. Siekiant geresnio supratimo, tą situaciją būtų geriausiai vertinti trimis aspektais. E, teisės aktų kūrimas, institucijų ir egzistuojanti praktika ir žmogaus teisų ir laisvė pribojimas. Pradėsiu nuo teisė kūros. Pagal, žmogaus, pagal tarptautinę žmogaus teisų teisę žmogaus e, teisų ir laisvių srityje Kazakstane viskas konceptualiai yra nenuseklu. Ir turi būti laikomasi nekaltumo prezumcijos, proporcingumo, nuspėjamumo, nediskriminavimo ir kitų principų. Tokia teisė, kura dėja yra opresinio pobūdžio ir sukuria sąlygas, kurios neleidžia pasinaudoti savo teisėmis. Verta paminėti, kad Kazakstane yra neregistruotų viešųjų organizacijų. Piliečių socialiniai veiksmai, kurie, e, kurių piliečiai imasi savanoriškai, nesankcionavus vyriausybė, yra draučiami. Be to, panaši padėtis yra ir religinių bendruomenių atveju. Dauguma jų yra tiesiog draudžiamos žmogaus teisų aktuose yra pasakyta, kad galima išpažinti religiją viešai ir atlikti atitinkamus ritualus, bet tik tada, kada vyriausybė duoda leidimą registruotas. Bent jau 50 leidimų reikia gauti vietos lygių. Bet jau 50 pavardžių turi būti pateikta, e, norint gauti registraciją. O jeigu ketinama veikti ne viename rajone, tai tada 500 turi būti sąraše žmonių, o visos šalies vardu jau sąrašas ilgėja tūkstančių registruotų narių turi būti. Praktiškai privačiuose namuose yra draudžiama atlikti religinius ritualus kaip ir atskiruose patalpose. Religinė literatūra negali būti laisvai platinama, nes ji turi pereiti cenzūrą ir e, gauti teigiamą religijos ekspertų įvertinimą. Todėl galima pasakyti, kad naujasis įstatymas dėl regioninio asociacijų, kuris įsigaliojo 2011 metais, yra vienas. Call Peaceful Assembly is possible solely upon receiving the obligatory. Labiausiai ribojančių represinių įstatymų. Juolab, kad yra keliama nemažai sąlygų, kurias reikia tenkinti, ypač beveik visuose stambiuose miestuose ir regionų centruose teisę e, susiburti į demonstracijas ar panašius renginius leidžiama e, susėtina tik su viena vieta. Ir tai yra visiškai e, nepriimtina, jeigu mes galvosime apie taikaus susibuvimo, e, susibūrimo teisę, nes e, visiškai nepriklauso beje nuo protesto pobūdžio. Tai gali būti nepasitenkinimas vietos valdžios veiksmais ar noras išreikšti kitą nuomonę. Ir žmonės susiduria su sunkumais įteikdami peticijas. Kazakstano teisė į taikius susibūrimus yra nepriimtina ir pažeidžia tarptautinės normas. Taip pat Kazakstane, ilgu, e, Kazakstane il, e, galioja sovietinio tipo gyvenamosios vietos registravimo sistema. Tokiu būdu yra renkama informacija ir e, tikrinami visi asmenys. Dabar dėl televizijos nepriklausomi kanalai, kurie priklausė opozicijai 2012 metais, buvo beveik visi uždrausti, nepriklausoma spauda išliko, tačiau yra persekiojama ir e, jai sudarimi e, sunkumai spausinant savo leidinius, keliami e, ieškiniai, kuriuose prašoma milijoninių kompensacijų. Žemutiniuose šalies parlamento rūmose, žemutiniai parlamento rūmai praktiškai negali daryti įtakos teisė kurai. 2012 metais po žinomų įvykių stambiausia opozicinė partija Alga buvo uždrausta nepateikus jokių e, draudimą pagrindžiančių įrodymų. E, vienas iš aktyvistų buvo nuteistas 7,5 metų laisvės atėmimo bausme ir pagal įstatymais turėtų atlikti bausmę artimiausioje kalinimo vietoje prie jo gyvenamosios vietos, o tai būtų prie Almatai žmogaus teisų organizacijos Kazakstane parengė kriterijus, pagal kuriuos galima įvertinti, ar asmo yra įkalinamas dėl politinių įsitikinimų. Vladimir Kozlovas, kuris jau buvo minėtas, taip pat e, Roza Tulitajeva, kuri neseniai buvo perkelta į koloniją, kur minimaliai yra izoliuota, bet vis dar yra įkalinama. Ir Maksimas Mahanbetovas, bei Vadimas Kuramšinas buvo persekiojami, pateikus kaltinamus, kaltinimus religinės nesantaikos kursimų. Žmogaus teisų aktyvistai negali pasinaudoti teisingų teismų, prieš juos yra um, vykdomas baudžiamasis persekiojimas, uh, kuris um, vykdomas ne už aiškius nusikaltimus, o grinai todėl, kad jie laikosi kitokių pažiūrų. Slaptosios tarnybos, žvalgybos tarnybos yra labai stipriai kontroliuojamos, jom daroma politinė įteika ir jų teikiama informacija nėra visiškai neutrali esant tokioms sąlygoms sunku pasitikėti pateikiamais įrodymais baudžiamosiuose bylose prieš aktyvistus. Be to yra stengiamasi pasinaudoti sugražinimo principu ir kreipiamasi į kitas valstybės narės, kad jūs gražintų kai kurios Kazakstano piliečius. Todėl darbas vyksta labai sudėtingomis sąlygomis Ir aš tikiu, kad visos demokratinės jėgos orientuotos į ateitį turi veikti taip, kad būtų užtikrintas šalies stabilumas ir saugumas kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisų standartų, reikalinga reformuoti valstybinės institucijas. Ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Tsoftis. Before I give the floor to the next expert. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį kitam ekspertui ir noriu pasveikinti uh, Kazakstano uh, ambasadorių, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Aš taip pat noriu pasakyti, kad ponia Šalavajeva Ponas Obliasovas taip pat dalyvauja mūsų posėdėje, stebi diskusiją, jie dalyvavo, jie nedalyvavo praėjusiais metais ir nes e, ponia Šalbaiva buvo iš Italijos gražinti Kazakstaną. Toliau ponas Vinapskis. Спасибо, госпожа председатель, за... Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti šiandieną. Jūs mane pristatėte kaip buvusi laikraščio redaktorių, buvęs todėl, kad 12 metų spalio mėnesį teismo sprendimu laikraštis buvo likviduotas. Aš kaip žurnalistas spausdinau straipsnius kritikuojančius Kazakstano valdžią ir galiu pasakyti labai konkrečiai, kad po nepriklausomybės paskerbimo mes išgyvename patį sudėtingiausią laikotarpį, kurį padėtis ypač pasunkėjo per pastarąsias dvi savaitės buvo um, ilgai dar veikė nepriklausomas leidinys Pravdyvaja gazeta, tačiau jinai yra uždaroma ir vietoj 7 tūkstančių egzempliorių tiražo buvo nurodyti 8 tūkstančiai egzempliorių tiražas ir tai buvo tiesiog tipografijos klaida. Visgi teismas neatsižvelgė į padarytą techninę klaidą ir priėmė sprendimą uždaryti šį opozicinį laikraštį. Dar vienas įvykis įvyko a, vasario penktą dieną. A, vieno miesto meras a, bloge a, kalbėjosi su piliečiais ir jie norėjo norėjo patekti kai kurie kiti aktyvistai, bet jie buvo neįleisti į salę, suimti dešimčiai parų, o atbulinė data teismas tik patvirtino tokį sprendimą. Netgi nesankcionuotos protesto akcijos, kuriomis yra kaltinami blogeriai, reiškia, kad jie gali būti patraukti būdžiamojams atsakomybėm nepriklausomai nuo teisės aktų, mano galva mes grįžtame į tuos laikus, e, kai Stalinas vykdė savo represijas. O kalbant apie patyčias ir kankinimus, tai kas pageidaujate, galite susipažinti su informacija, kurią pateikia Tarptautinė žmogaus teisų, teisės ginančios organizacijos savo ataskaitose. Be kitų pažeidimų, kurie buvo fiksuojami per pastaruosius metus, tai yra neteisėtos kratos, kompiuterių konfiskavimas policija be atitinkamų orderių pasinaudodavo savo jėgą atskirų žurnalistų atžvilgių, konfiskuodavo jų daiktus, ypač tai pasakytina apie tos žurnalistus, kurie buvo nepageidaujami politiniais kitais politiniais motyvais. Pavyzdžiui, Igoris Lari buvo žiauriai sumuštas, mirė ir iki šiol nesurasti. Bet tu žurnalistai e, kenčia ir fizinį smurtą. Ahmedarova 12, Ahmedarovas 12 metais atšanė buvo sumuštas ir e, gydytojai tiesiog padarė stebuklą, ištraukdami jį iš mirties jėgų portalo Stan žurnalistai 2011 metais irgi nukentėjo, nežinomi asmenys jo šaudė iš pneumatinių šautuvų. Ir po to nepamirškime ir gruodžio tragedijos. Praėjusiu metu rūdienį Rakurso producerių centre atvyko finansinė policiją ir konfiskavo kompiuterius, e, prisidengdama pretekstu, kad ten yra kažkokie dokumentai, kurie įrodo neteisėtus veiksmus, neteisėtus finansinius veiksmus ir visą tai naudojama baudžiamai bylai iškelti. Turiu pasakyti, kad tokių pavyzdžių Kazakstane yra ir daugiau, nes aš pats tai patyriau 2007 metais, tai buvo absoliučiai analoginė, analogiška situacija. Į e, biurą mūsų laikraščio atvyko finansinė policija visiškai nepateikdama jokių juridinių dokumentų, konfiskavo techninės priemonės. Taigi jūs žinote, kad per visus metus vykdomi areštai e, ir aišku, Europa e, visada spaudžia Kazakstano valdžią, bet belieka vienas kelias – imigracija. Tačiau ne visi gali išlikti gyvi ir ne visi gali išvykti iš šalies. Mano istorija, kaip ir Žalabajevos istorija, kuri, Žalabajevos istorija, kuri šiandieną čia yra, tiesiog um, rodo, kaip reaguojama Europos politikų veiksmus siekiant užtikrinti Kazakstano, uh, Kazakstane laisvę. Jinai e, du metus turėjo gyventi Lenkijoje, tačiau Nezarbaivo persikėjime asmenys nesijaučia saugus net ir Europoje. Tam yra keletas priežasčių. Pirmiausia, Kazakstanas labai aktyviai naudojasi Interpolo domenų baze, persekiodami politinius aktyvistus. Jeigu anksčiau e, jų, tokius asmenys kaltindavo e, bandymų nuversti teisėtą valdžią, tai dabar jos kaltina finansiniais nusikaltimais. Mutaras Ablesovas žinote, e, e, nukentėjo, nes jis buvo, e, buvo paskelbta jo paieška iš pradžių kaip teroristo, tačiau Kazakstano valdžia negalėjo pateikti jokių įrodymų. Asmo buvo laikomas Ispanijos kalėjime ir po to buvo pateikti finansinių nusikaltimų kaltinimai. Dar vienas asm, yra kitas asmuo, Tabajevas, kuris gavo politinio pavėgėlio uh, statusą Lenkijoje, bet dabar bandoma jį apkaltinti finansiniais nusikaltimais. Labaevo pagrobimas rodo, kaip ir kai kurių kitų aktyvistų grobimo istorijos, rodo labai pavojingą tendenciją ir patvirtina, kad aktyvistai negali gerai jaustis, saugiai jaustis ir kitose Europos šalyse, nes gali būti pritaikytas ekstradicijos susitarimas. Be to reikia pripažinti, kad Rusija ir Ukraina vykdo ekstradiciją, asmenų ekstradiciją į Kazakstaną. Dabar Kazakstano padėties stabilumo klausimas jaudina ne tik Kazakstaną, bet taip pat Europą, Jungtinės valstijas ir Rusiją. Ir um, laukiama, kaip baigsis perėjimas nuo vieno politinio varianto prie kito. Tačiau reikia suprasti vieną dalyką, kad jeigu einama į kompromisą su politinė valdžia tam tikrose politinėse bylose, tai nieko gero nebus, nes reikia užimti um, aiškę poziciją. Ir negalima demokratijos paversti prieke. Uh, nes e, iki šiol, pavyzdžiui, kai kurie aktyvistai yra įkalinti ne taip, kaip reikalauja įstatymas, greta savo gyvenamosios, gyvenamosios vietos. Kozlovui, pavyzdžiui, nuolatos daromas spaudimas, nepaisant to, kad um, gydytojai diagnozavo uh, skrandyje auglį, nors dar nežinom, ar tas auglis yra piktybinis ar ne. Ir todėl labai tikrai prašau visų suteikti pagalbą politiniams kaliniams. Ačiū. Thank you, Mr. Vinjavski. Dėkoju, pono Vinjavski, o dabar išklausysime pono Kurmanovo. gerbiami parlamentarai, komiteto nariai. Deja, nei viena iš rezoliucijų, dviejų rezoliucijų, kurias parengė Europos parlamentas, nebuvo įgyvendinta Kazakstano valdžios institucijų, nepaisant to, kad Europos parlamentas darė spaudimą, kad būtų išlaisvinti aktyvistai, kurie dalyvavo naftininkų sukilime, kai kurie iš jų vis dar yra įkalinti. Roza Tulitaiva viena iš jų viena iš sukilimo lyderių, kuri turi sveikatos problemų, tačiau jai sveikatos paslaugos nėra teikiamos. Mes norime konstatuoti, kad taip elgiamasi su piliečiais įvairiose srityse Kazakstane pagal naują baudžiamąjį Kazakstano kodeksą numatytos trejų metų įkalinimo bausmės tik bandant surenkti sukilimą streiką taip, taip vadinamas socialinių neramumų skatinimas. Kazakstane buvo bandoma susidoroti su pačiais turtingiausiais e, visuomenės nariais 8 milijardai. Ton yra milijardieriai šalyje. Taip pat imamas veiksmų prieš aktyvistus, socialinėje plotmėje, kurie kelia grėsmę jų įtakai Nazarbaevui ir jo oligarchams. Pagal naują profsąjungų įstatymą tarptautinės organizacijos jau įvertino, tarptautinė darbo organizacija ir tarptautinė profsąjungų organizacija jį įvertino. Ten yra panaikinamos galimybės, panaikinama teisė burtis į profsąjungas. Mano nepriklausoma profsąjunga organizacija, profsąjunga, ją užregistruoti buvo neleista ir Teisingumo ministerija užregistravo tokią klonuotą organizaciją tam, kad užkirstų kelią mūsų organizacijos užregistravimui tai yra tiesiog Kazakstano Respublikos oficiali profsąjunga ir vis, visos nepriklausomos profsąjungos teisės užsiregistruoti neturi. Mes bijome, kad bus naujų areštų ir taip pat e, nužudimų. KNB, KGB, specializuotosios pajėgos e, vykdo tokius veiksmus, kai buvo e, naftininkų streikas, Nazarbayevas slaptai policijai suteikė teisę neįspėjų šaudyti į streiko dalyvius. Trys demonstratai žuvo. E, Maidano aikštėje Kijeve ir ES reikalauja, kad ir Ukrainos pareigūnai būtų įtraukiami į juodą į sąrašą, tam, kad jie negautų teisės uh, atvykti į Europos Sąjungą. Taigi mes kreipiamės Europos parlamento narius, kad būtų asmenės sankcijos taikomos buvusiam Kazakstano premjerui, taip pat Karimui Masimovui, vidaus reikalų ministrui Kasimovui ir KMB vadovui Murtaja Bakajevui, taip pat gynybos ministrui Džeksil Bekovui, nes šie pareigūnai 11 metais gruodžio mėnesį prisidėjo prie šaudimų į sukilėlius, 18 žmonių oficialiais duomenimis e, žuvo, bet 700 e, yra neoficialiais duomenimis įvertinta, daug buvo sužalota demonstrantų dalyvių. Taigi tie pareigūnai privalo suprasti, kad jie negali nusikratyti atsakomybės už padarytus nusikaltimus. Taigi labai svarbu, kad e, Europos parlamento delegacijos nariai savo apsilankimo Kazakstane metu sutiktų ne tik su pareigūnais ir vyriausybės atstovais, kurie, žinoma, palaikys Nazarbaevą ir jo veiksmus, bet taip pat ir su mūsų narartų nepriklausomos profsąjungos atstovais. Su Muhtarovu, kitais e, aktyvistais. Taip pat aš manau, kad delegacijos nariai turi susitikti ir su politiniais kaliniais ir taip pat naftininkų streiko dalyviais ir taip pat kitais asmenėmis, kuriems dabar netgi kyla mirties grėsmė. Mano turima informacija, Kazakstano valdžia užsima lobistinę veiklą Europos Sąjungoje, bando įtikinti savo teisybę, savo, pateisinti savo veiksmus ir prieš rinkimus pakviečia parlamento narius ir ragina pritarti prezidentui ir jo valdančiai partijai. Taigi lobistinės struktūros egzistuoja labai didžiulės Europos Sąjungoje, kai kurie buvę Europos valstybių vadovai irgi bando sukurti Nazarbaevo palankų įvaizdį. Pavyzdžiui, Taunis Blairas, kuris 20 milijonų dolerių gauna honorarą už tai. Nazarbaevo režimas veržiasi į ES e, šalis. Tokiu būdu Kazahstanas irgi perka lėktuvus iš Junktinio Amerikos, nepilotuojamus ne lėktuvus iš Junktinio Amerikos valstijų. Taip pat specialiems tikslams tarsi yra superkama ta įranga, bet iš principo ta karinė įranga superkama tiesiog kovai su opozicija. Perkama daug automatinių ginklų, tarsi Nazarbaevo gynybai, tačiau mes norėtumėme, kad būtų uh, įvertinti visi Kazakstanui parduoti ginklai, kurie gali būti panaudoti prieš taikius gyventojus. Dar labai svarbu e, tai, kad Nazarbaevas naudojasi Interpolo duomenų bazę, tarsi bandydamas kovoti su nusikaltėliais. Ir režimas įvardyja tuos asmenis kaip nusikaltėlius, tarptautinius nusikaltėlius ir taip susi, susidoroja su politiniais opo oponentais. Tai visa eilė žmonių. Ir aš įsivaizduoju, kad ir po mano pasisakymo aš būsiu vėl apkaltintas ir vėl man bus pateikti kaltinimai. Ir taip pat aš norėčiau paliesti ir saugumo klausimą ir paprašyti DRUA komiteto, būtent, kad po pasisakymo Europos parlamente dažnai klausimų dalyviai ir susiduria su represiniais veiksmais Kazakstane. Kozlovas, kuris pasisakė Europos parlamente, jam 7,5 metų kalėjimo buvo skirta, kai jisai sugrįžo į šalį. Taip pat Vladim Kuramšinas, kuris e, pasisakė Varšuvoje 2011 metais SBO organizacijos renginėje jam irgi buvo pateikti kaltinimai. Taip pat praeitų metų gruodžio mėnesį Paul, Polas Murphy, kairiųjų frakcijos atstovas, surengė atitinkamą susitikimą ir Navajeva irgi jai buvo daromas didžiulis spaudimas ir buvo e, jai grasinama atleidimu, o kiti kolegos tiesiog buvo atleisti be jokių e, pateiktų priežasčių. Ir panašu, kad būtent e, taip atsitiko dėl to, kad jis pasisakė atitinkamai Europos parlamente. Taip pat saugumo tarnybos irgi, saugumo pajėgos irgi mm, ėmėsi atitinkamų veiksmų. Mes tikimės, kad Europos parlamento narių delegacija į Kazahstaną leis tinkamai vertinti realią padėtį šalyje, šalyje, kuri taip ir nepasirašė žmogaus teisų konvencijos. Labai svarbu, kad jūs pamatytumėte tikrai Kazakstano, kur vykdoma mirties bausmė, kur naikinama opozicija ir visos masinio informavimo priemonės, kai draudžiama teisė į streiką, o žmogaus gyvybė neturi visiškai jokios kainos, nieko nereiškia. Dėkoju. Thank you, Mr. Kurmanov. Ačiū, pana Kurmanove. Išklausėme mūsų svečių. Ir dabar turime maždaug 15 minučių diskusijoms. Tai yra tik parengiamasis susitikimas. Pone Jėglė, ponas Gomes, Klinys ir ponas Smerfi yra kalbėtojų sąraše. Ir taip pat turime išorės veiksmų tarnybą ir trumpą klausimų raundą. Pone Jėgrė, prašau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams kurie mums pateikė informaciją. Esu tikra, kad tai tikrai mums bus didelis penas pamastymams, rengiantis delegacijos vizitui. Ir mes, žinoma, atsižvelgsime į viską, ką jūs mums papasakojote. Aš pasižymėjau ir supratau jūsų žinę. Ir manau, kad mums reikia labai atidžiai suplanuoti savo darbą, savo programą. Aš nesileisiu tas programos detalės, tačiau asmeniškai norėčiau organizuoti vizitą į kalėjimą, vieną iš kalėjimų, kuriuos jūs paminėjote. Nežinau, ar turėsime laiko ir galimybių tai organizuoti, gerbiama pirmininkė, tačiau norėčiau labai aiškiai išsakyti tokį pageidavimą, kad jis būtų žinomas. Taip, žinoma, jūs turite labai didelius lūkesčius mūsų atžvilgių, tačiau būkime realistais ir vertinkime viską sąžiningai. Mes visada domėjomės Kazakstano situaciją, mes E, nusiteikę konstruktyviai, bet taip pat mes esame ir kritiški, turime įvertinti tą faktą, jog visų šitų reikalavimų negalima įgyvendinti per vieną naktį, tačiau žinoma, jų negalima ir atidėlioti neribotam laikui. Atvirumas, skaidrumas yra tie dalykai, kuriuo mes tikimės iš kiekvienos šalies ir mes e, turime teisę to tikėtis ir reikalauti. Mes tikimės, kad kiek, kiekviena valstybė laikosi statymo viršinybės principo ir teisinių įsipareigojimų, kuriuos prisėmė. Mes taip pat turėtume pabrėžti tą faktą, jog yra įstatymai priimti ir būtų tiesiog didžiulis žingsnis į priekį, jeigu tais įstatymais būtų vadovaujamasi. Turime labai aiškiai tai pasakyti ir labai aiškiai išsakyti savo reikalavimą. Tiesiog reikia laikytis nacionalinių statymų, kurie yra priimti. Taip pat norėčiau pateikti klausimą, ar, ar yra prieiga ga, nustatyta prie kalėjimų Taip pat ar nacionalinė Ardojo kryžiaus organizacija turi prieigą prie tų kalėjimų ir įkalintų asmenų. Aš ne visiškai supratau. Dėl religinių draudimų, kaip tai yra susiję su 15, 50 asmenų, su kažkokia minimalių skaičiumi, gal galėtumėt patikslinti, nes aš ne visai supratau. Nuo 2000 metų Kazakstanas aktyviai dalyvauja jungtinių tautų sistemoje. Norėčiau žinoti, ar tai davė kokiu nors teigiamų rezultatų jūsų manimu. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją, kokia jinai turėtų būti ateityje? Ačiū toliau, Angomis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kazakstano piliečiams, kurie šiandien atvyko čia. Ir iš tiesų tai reikalauja didžiulės drąsos, kalbant apie tuos precedentus, kuriuos mes išgirdama, visų pirma, kalbant apie pono Kozlovo atvejį. Su mumis yra ir ambasadorius, ir paskutinė informacija, kurią mes išgirdome, jog yra įkalinti opozicijos nariai ir jiems nesuteikta jokia medicinė pagalba kalėjime. Mes norėtume, kad į šį klausimą būtų nedelsiant atsakyta. Aš pasižymėjau tai, ką jūs papasakojate. Ir mūsų misijos, kurią ketinama pasiūsti Kazakstaną kovo mėnesį, bus vienas iš tikslų atsakyti tuos klausimus. Pasižymėjau visus elementus, visas jūsų rekomendacijas. Pasižiūrėsime, kaip mes galėtume tai įtraukti mūsų programą. Mano klausimai būtų išorės veiksmų tarnybai. Mes turime atstovus tos tarnybos čia. Norėčiau išgirsti. 2012 metais lapkritį rezoliucijoje mes konkretų prašymą pateikime, kad dėrybos procesas būtų susijęs su politinė reforma. Kokio pobūdžio politinė reforma? reforma buvo aptarta su Kazakstano vadovybė, kokiu konkrečiu žingsniu buvo imtasi, kas buvo padaryta ir kas nebuvo padaryta. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip mūsų susirūpinimas dėl žmogaus teisų pažeidimų Kazakstane, kaip į tai buvo atsižvelgta. Kaip išorės veiksmų tarnyba, kokiu žingsniu ėmėsi už žmogaus teisų dialogo ribų? Tyrimai buvo atlikti dėl patiktų kaltinimų kankinimais, dėl smurto veiksmų prieš naftininkus, kaip buvo, kokiu buvo imtasi žingsniu. Taip pat kokie buvo kaltinimai dėl socialinių neramumų skatinimo pateikti. Socialinės nesantaikos skatinimo, kaip praktiškai visą tai vyko. Norėčiau išgirsti, kaip išorės veiksmų tarnyba, kaip jinai tuos stebėjo įvykius ir kokiu ėmėsi žingsniu. Jeigu išorės veiksmų tarnybos delegacija Kazakstane, ar jinai pateikė prašymą, ar buvo sutikta galimybė apsilankyti kalėjimuose ir aplankyti politinius kalinius, tokius kaip pona Kozlova. Ačiū, ponia Gomes, taip turime du atstovus iš išorės veiksmų tarnybos ir paprašysime vėliau atsakyti tos klausimus. Toliau Nikolkė Nilsis. Aš taip pat dėkoju Kazakstano atstovams, bet aš nepateiksiu klausimų, mes žinome e, problemą, žinome lūkesčius, aš tiesiog kreipsiuosi į išorės veiksmų tarnybą. Priminsiu, kad 2006 metais aš rengiau pranešimą parlamente dėl ES strategijos Centrinėje Azijoje ir tai leido nustatyti sąlygas politikos ir santykių su e, Kazakstanu, vis, kalbant apskritai apie visą Centrinę Aziją, ir kokios pažangos pasiekta žmogaus teisų ir demokratijos srityje. 2012 gruodžio mėnesį parlamentas parengė e, rekomendacijas, Ana Gomes apie tai kalbėjo, aš prie to nesugrįšiu, ir mane stebino, išės e, veiksmų tarnyba ir toliau veda dėrybas dvišalės su Kazakstanu dėl sustiprino bendradarbiavimo ir partnerystės ir niekada buvo, nebuvo net numatyta galimybė sustabdyti e, tas dėrybas mm, nepriklausomai nuo e, žudinių, smurto prieš e, naftininkus. Susidaro įspūdis, kad e, nesiema jokių veiksmų ir aš kaip Europos parlamento narė, man tiesiog yra gėda. Mes prieimėm rezoliuciją, yra nustatyta iški pozicija, daugybė e, klausimų buvo e, atlikta tyrimų dėl žmogaus teisų pažeidimų. Ponas Kozlovas pasisakė Europos parlamente, jisai buvo areštuotas ir buvo nuteistas net nepateikus kaltinimų ir įrodymų. Tai yra tikras skandalas Išorės tikslų tarnyba niekada neinicijavo jokio vizito, jokio apsilankimo pas pono Kozlovo, kai jis buvo įkalintas, po to, kai pasisakė Europos parlamente. Ir tai mažiau mažiausiai reikėjo tai padaryti. Ir ta misija, kuri bus vykdoma e, Kazakstane, reikėtų būtinai susitikti su politiniais e, kaliniais, įskaitant su ponu Kozlovu Čia tik kalbama, kad pagal programoje mes esame to nenumatę, bet yra prioritetai ir jų reikia laikytis. Tie prioritetai susite, susiję su tais klausimais, kuriuos mes, kuriuos mes nuolat svarstome. Ir man tai yra tikrai labai svarbu. Mes atsižvelgėme visą tai, ką jūs mums e, papasakote, pasižymėme taip ir mes ir toliau, kaip Europos parlamentarai, stengsime mobilizuoti savo paėgas. Aš viskam pritariu, ką jūs pasakėte apie Interpolo vaidmenį ir ginklus, ginklų uh, aprūpinimą ginklais vyriausybės Kazakstano. Tačiau kodėl nieko nedaroma dėl politinių kalinių, kodėl ES nedaro spaudimo. Mums reikia tarptautinio mobilizavimo asociacijų, kurios kovojo žmogaus teisės, bet kol kas niekas nepasikeitė. Jeigu ES nesims papildomų veiksmų, tai mes tiesiog apsijoksime pasaulio akise. Dėl to aš tikrai aktyviai reikalauju kad galbūt reikėtų juodojo sąrašo, kaip ir Ukrainos atveju. Nereikėtų diferencijuoti šalių, taisyklės turi būti tokios pačios, kai kalbam apie žmogus teisų laikymas ir demokratiją. Ir aš reikalauju, kad misijos metu reikia būtinai aplankyti įkalintus politinius kalinius ir pono Kozlovą. Ačiū. Now, finally, Mr. Murphy. Ir galiausiai ponas Merfi ir labai prašyčiau jūsų kalbėti trumpai. Ačiū, ačiū. Labai dėkingas esu svečiams už informatyvę medžiagą. Aš manau, kad labai svarbu tai, kad kiekvieną kartą, kai mes varstome e, Kazakstano klausimą, atvyksta iš jūsų šalies aktyvistai ir mes kiekvieną kartą e, kreipiamės, kad jie nebūtų represuoti. Tačiau kiekvieną kartą viskas vyksta taip. Vladimiras Kozlovas pavyzdžiui, yra geras pavyzdys. Jūs minėjote taip pat tuos, kurie buvo atleisti iš darbo, kai kuriems buvo grasinama atleidimu iš darbo. Taigi kiekvieną kartą po apsilankimo čia jūsų žmonės patiria represijas arba jie yra bauginami represijomis, kas yra nepriimtina, absoliučiai nepriimtina. Aš manau, kad puiku, kad jūs e, atvykote į DRUA komitetą ne, pakomitėti, nes tikrai žmogaus teisų klausimui svarbu skirti didelį dėmesį Catherine Ashton. Ir po to, kai Tony Blair, Gerhardas Šrioderis apsilankė, e, buvo būtina atkreipti kreipti didelį dėmesį žmogaus teisų klausimams. Man, pavyzdžiui, du kartus buvo atsisakyta išduoti vizą į Kazakstaną prieš porą metų. Dar ką reikia delegacijai prisiminti, kad Kazakstanas yra labai didelė teritorinių požiūrių valstybė ir iš tiesų apsilankimai skirtingose vietose reiškia, kad reikia laiko. Nėra prasmės dirbti tik tai sostinėje ir susitikti su oficialios opozicijos atstovais. Ir dar kartą noriu pažymėti, kad labai labai svarbu apsilankyti Kazakstano kalėjimuose, aplankyti politinius kalinius, o ne lankytis vien tik tai tose pavyzdiniuose kalėjimuose, kurie yra um, neseniai uh, perdažyti. Ir gražiai atrodo, pabandykite aplankyti Kozlovą. Uh, Tulėtajevą ir kitus politinius kalinius nes e, svarbu suvokti, kokiamis sąlygomis jie yra laikomi. Ir be to visiškai akivaizdu, kad Kozlovo sveikata labai nukentėjo. Į keletą kartų aplankė e, gydytojas ir e, atvykimas delegacijos iš tiesų gali iš dalies pakeisti šią padėtį, nes kitais atvejais e, kaliniai po apsilankimo gavo medicinę pagalbą. O režimo e, valdymo rezultatai yra aišku, žmonės žudomi, kankinami ir jums reikia tikrai nuvykti ten, kur um, e, visą tai vyksta ir tada galima pareikalauti nepriklausomo tarptautinio tyrimo. Ačiū ponia Murphy, aš suprantu, kad dar nevyko delegacijos posėdis rengiantis vizitui. Todėl aš įsivaizduoju, kad bus rekomendacijos, kurias norėčiau pamatyti, nes reikia apsvarstyti, nuvykus į Kazakstaną, daug klausimų, skaitant ir politinių kalinių klausimą. Todėl mes iš tiesų lauksime pagalbos iš jūsų pusės, kad e, padėtumėte pasirenkti vizitui. Pone Jėglį uždavė klausimas dėl religinių bendruomenių registravimo įstatymo. Ir aš paprašysiu, <clears throat> pone Žoftai, kad jūs atsakytumėte po posėdžio, nes mes turime baigti posėdį laiku. Taigi jūs prašom pasikalbėkite dvi šalių būdu, arba jeigu tai bus neįmanoma, papildomos informacijos bus pateikta per kitą parengiamą vizitui posėdį susitikimą. Aišku, ta aštri kritika, kad nepakankamai ES delegacija imasi veiksmų stebėdama situaciją po mūsų apsilankimų, e, reiškia, kad buvo užduota da klausimų EIVT. Manam tiesiog ponė Perkauskenė iš Kazahstano taip pat yra čia ir tikiu, kad jūs galėsite kalbėti labai trumpai, po tris minutės, prašom, kas pradės. Jūs esate ponia teisų. Taip? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti trumpai iškeltus klausimus. Norėčiau iškart pasakyti, kad visiškai pritarėme rekomendacijoms, kur teigiama, kad Kazakstanas turi taikyti sutartis, kurias pasirašė ir mes lapkričio mėnesį uh, E, nurodėme, kad e, konvencija prieš kankinimus, kurią ratifikavo Kazakstanas, taip pat informavome Kazakstano valdžios institucijas, kad e, ši konvencija ir papildomi protokolai buvo ratifikuoti, tačiau dabar reikia įgyvendinti šią konvenciją ir nacionaliniai prevencijos mechanizmai turi būti nepriklausomi ir prieinami visiems kalėjimams. Taip pat vykdomasis komitetas kuriame dalyvauja ir pilietinė visuomenė, turi būti nepriklausomas. Kalbant apie kitus klausimus, kurie susiję irgi su konvencijos prieš kankinimus ratifikavimą, tai yra pirmiausia kalinių elgesys su kaliniais. Netinkamas elgesys su kaliniais ir buvo užduota daug klausimų, apie tai mes tą klausimą kėlėme. Kėlėme klausimą dėl kankinimų ir netinkamo elgesio su um, kaliniais 2011 metais atkreipėme dėmesį į tai, kad finansiniai ir baudžiamieji e, finansinės baudos ir baudžiamieji kaltinimai buvo taikomi ir jie nėra tinkami. Kalbant dabar apie detalės, aš jų dabar neturiu, tačiau kai jūs vyksite į Kazakstaną, jeigu susitiksite su plėtinė visuomenė, jie galbūt jums pateiks daugiau informacijos apie konkrečius atvejus, kur tos baudos nebuvo pakankamai griežtos. Mūsų išorės veiksmų tarnyba susirūpinasi dėl politinių kalinių padėties. Mūsų uh, išorės veiksmų tarnyba ir mūsų delegacija vietoje rūpinasi kalinių padėtimi ir tų valstybių narių, kurios turi ambasadas Kazakstane, prašymai susitikti su Kozlovu dėja yra atmetami ir mes norime, kad pilietinė visuomenė, jos atstovai irgi gautų prieigą prie kalėjimų ir susitiktų su ponu Kozlovu. Taigi privaloma aplankyti šį kalinį. Tiek gal būtų mano atsakymų į klausimus ir dabar žodis kolegiai. Prašau, kuri atsakinga už geografinį padalinį. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Noriu pažymėti, kad mes nuolatos stebime, kaip elgiamasi su įkalintais aktyvistais. Keliame šį klausimą tiek aukščiausių dialogų, tiek dvišalių susitikimų metu ir dėka mūsų spaudimo, tiek atviro, tiek užkulisinio ponia Šalabaeva ir kai kurie kiti aktyvistai buvo išlaisvinti, paleisti iš kalėjimo. Taip pat norėčiau pastebėti, kad taip mes deramės dėl naujos išplėstinės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Kazakstanu ir esame įsitikinę, kad uh, Atsižvelgianti dabartinę padėtį Kazakstane, dialogas tarp ES ir Kazakstano įgyja dar daugiau svarbos. Santykių gilinimas mums suteiks daugiau galimybių pasikeisti informaciją nuomonėmis ir paskatinti e, daugelį sričių reikalingas reformas. Naujasis susitarimas ir tie įsipareigojimai, kurie bus jame numatyti, numatys e, galimybės užtikrinti stabilesnę politinę padėtį, kuo mes ir siekime. Dar kartą noriu pastebėti, kad mūsų tarnyba visada pažymi, kad sėkmingas dėrybos dėl susitarimo priklauso nuo politinių reformų ir nuo to, kaip Kazakstanas vykdė savo tarptautinius įsipareigojimus. Ir tai turi būti labai iškus Kazakstano įsipareigojimas. Ir mes tokios pozicijos laikomės. Ačiū. Turiu pasakyti, kad mes nebeturime laiko, nes tuoj prasidės uždaras posėdis. Bet e, balandžio pirmą dieną, man regis, mūsų pakomitečio darbo tvarkėje yra numatytas šis klausimas ir tada tikrai, ponė ambasadoriau, bus daugiau laiko, nes dabar dėja mes tiesiog nebegalime tęsti šio klausimo, bet galite būti tikri, kad ES delegacija, kuri veikia Kazakstane ir mes stebėsime, kaip su jumis bus elgiamasi jums grįžus į Kazakstaną. Ir e, tikrai mes tenksime padaryti ir dirbti, viską ir dirbti taip, kad galėtume pasiekti teigiamų rezultatų. O rytoj ryte darbą pradėsime nuo klausimų. Dėl e, darbuotojų migrantų padėties Katare ir turėsime pereiti didesnę patalpą, nes tai bus bendri klausimai. Taigi rytoj Jose Fontano pastate ASP, atsiprašau, e, bus 4Q2.